Pirm, pirmiausia bus prioritetinės diskusijos G20 aukščiausio lygio susitikimas. Jis vyks 11-12 lapkričio. Taip pat yra numatyta komisijos pareiškimas dėl Europos vadovų tarybos susitikimus spalio 28-29 dieną. Toliau eina Peronge Beres E, pranešimas e, dėl finansų ekonomikos ir socialinės krizės ir dėl rekomendacijų, kurių reikia imtis. Taip pat bus vidurio laikotarpio įvertinimas ir pono Fejo pranešimas dėl sąjungos ekonomikos valdymo gerinimo ir stabilumo sistemos stiprinimo, ypač eurozonoje. Pradedame diskusijas ir suteikiu žodį tarybos atstovui ponui Šastel. Pone pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, pone komisarė, brangus kolegos parlamentarai. Tarybos vardu Norėčiau Jums, pirmininkė, padėkoti už tą suteiktą progą, kalbėti apie parengiamuosius darbus, kurie vyko taryboje, rengiantis e, būsimajam vadovų tarybos susitikimui. E, bus labai įtempta to susitikimo darbo atvarkė ir, žinoma, centrinis valdymas bus, e, klausimas bus ekonomikos valdymas. Kaip žinote, Van Rompojus vadovauja darbo grupiai visą ir, ir jo galutinis pranešimas bus kaip tik tos grupės patvirtintas. Tokiu būdu mes galėsime pasižiūrėti, kokiu, kokiu rekomendacijų mes turime imtis siekiant pagerinti e, fiskaliniai discipliniai ir kaip sustiprinti krizės valdymą bei sustiprinti institucijas. Visos šios rekomendacijos gali būti įgyvendintos labai greitai, jos galima įgyvendinti teisės aktų leidimo keliu. Tikimės, kad e, taryba galės patvirtinti tas išvadas, kad parlamentas, komisija ir taryba galėtų labai greitai pasistumėti į priekį šią tokią svarbę temą. Beje, mes matome, kad esame pasirengę atremti tuos didelius iššūkius, ekonominius iššūkius. Kai kas kėlė klausimą dėl kitų variantų, kurie būtų galima, kurius galima būtų pasitenkti vietoj tų rekomendacijų. Sakykime, kaip e, balso teisės panaikinimas arba naujas balsavimo, naujos tais, e, balsavimo taisyklės, kaip atvirkščia dauguma ir panašiai. Nei politiškai, nei techniškai tai neįmanoma įgyvendinti. Žinoma, visa tai bus diskutuojama kitą savaitę taryboje, vadovų taryboje. Kitas klausimas, kuris bus sprendžiamas ten, yra pasirengimas G20 aukščiausio lygio susitikimui, kuriame turės būti apspręsta ES pozicija rengiantis e, ekofinui. Svarbu, kad Seulas pagreitintų augimą, kad tas augimas būtų tvaresnis ir labiau subalansuotas. Reikia, ats, reikia atremti didžiausius pasaulio iššūkius, kurie įtakojo augimą. Kai G20 20 atėjo, viskas labai pasikeitė ir labai daug uh, labai daug įvairių faktorių atsirado, kurie įtakoja mūsų piliečių gyvenimą tiek e, tarptautiniu lygiu, tiek nacionaliniu lygiu. Ir reikia veikti tiek europiniu lygmeniu, tiek tarptautiniu lygmeniu iš karto, kad visos tos problemos būtų išspręstos. Mes žinome, kad ES reikia laiko, ieškant susitarimo dėl naujos E, sutarties, kad sustiprėtų ES vaidmuo. Mes dešimt metų, mums dešimt metų prireikė tai sutarčiai sukurti, tačiau per dešimt praėjusių mėnesių suvokėme, kaip tai svarbu. G20 parodė, e, pademonstravo, kad jo darbas sėkmingas, tačiau artimiausiamis savaitėmis ir artimiausiais mėnesiais uh, E, kai turėsime atremti labai didelės rizikas, pažiūrėsime, ką tai iš tikrųjų reiškia. Europos Sąjunga ruošiasi dviem svarbiems susitikimams. Visi tie du susitikimai vyks Korejoje. Pirmas po dviejų dienų susitiks finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai iš G20. Toliau bus e, G20 aukščiausio lygio susitikimas lapkričio maždaug viduryje. Europos Sąjunga e, auga stipriai, subalansuotai ir viskas yra paremtas e, subalansuotais planais. Mes e, remiame darbo vietų kūrimą, finansuojame finansų rinkas, finans... reformuojame dar taip pat galėsime e, pristatyti tą e, darbo grupės programą, kuri bus e, patvirtinta vadovų tarybos susitikime. Mes kaip europiečiai esame pripratę prie tokių e, susitikimų ir žinome, kad jie be galo naudingi. Kiekvienas turi parodyti, pademonstruoti gerą valią ir iš tiesų jų prisidėti prie to Framework for Growth E, nes vieną kartą, jeigu kažką tai pasiekėme teigiamą, reikia tą e, teigiamą rezultatą ir palaikyti dieną iš dienos. E, Financial Stability Broad vadovauja Mario Draghi, tas, ta organizacija taip pat teigiamai dirba ir kai kuriomis temomis diskusijos šioje arenoje taip pat vyksta sėkmingai. Tartautinės valiutos fondo diskusijos taip pat vyksta sėkmingai, europiečiai e, yra pasirengę vykdyti savo prisimtus įsipareigojimus, bent jau tuos, kurie buvo prisimti Pittsburgė praeitais metais, kad e, ekonominiai e, dalykai, kurie, ekonomikos ryties dalykai, kurie yra numatomi, būtų įgyvendinti. Aš norėčiau pasakyti, kad nereikia laukti iš Europos, kad ji viena nuveiktų visą darbą. Visos išsivyščiusios šalis e, turi dirbti, mes e, žinome, kas kaip atstovauja ir kam. E, žinome, kad turbūt jau yra padėtas neblogas pagrindas tam kompromisui surasti. Visi sako, kad jeigu niekas šioje srityje nepasikeis, tai bus kalta Europa. Mes kaip ES tarpusavyje dėrėjomės dėl viso to ir taip pat dėrėjomės dėl kai kurių kitų klausimų, e, kuriuos turėtų spręsti G20 ministrai šią savaitę, dar šią savaitę. E, visa tai bus daroma tam, kad europiečiai kalbėtų ne tik vienu balsu, bet taip pat, kad susitelktų į savo interesų gynėjų, e, gynėjus. Komisija taip pat stengsis apginti mūsų bendrą poziciją. Tai yra mūsų daugelio mėnesių darbo rezultatas e, kartu su valstybėmis narėmis. Dėl to, e, to kaitos. 14 spalio buvo priimtas labai, priimtos labai svarbios išvados, kuriuose buvo numatytos Europos, numaty, nurodyta, kokia yra Europos pozicija. Mes ir toliau laikomės labai ambicingų planų kovojant su klimato kaita ir Europos Sąjunga e, nori, kad, viskas, kad būtų veikiama paetapiui sutinkamai su Kyoto e, protokolais bei E, nuostatomis, kurios buvo numatytos Kopenhagoje. E, reikia atsižvelgti į, taip pat į visus politinius e, dalykus, kurie buvo numatyti Kopenhagoje. Kankūno konferencija turi pasiekti gerų rezultatų ir turi būti pasiekta pažanga ES nurodė, kad ji linkusi pasitelkti vieningą ir mm, privalomą teisinį instrumentą. E, galima numatyti ir antrą e, periodą, kuris būtų, kuris eitų pagal Kyoto protokolą. Prie, tame antrame e, etape dalyvautų, vis, dalyvautų visos svarbios valstybės, kad galėtumėm užtikrinti e, skubius darbus reikalingus atlikti klimato kaitos ir aplinkos saugos srityje. ES dalyvauja e, posėdžiuose su Ukraina, su jungtinėmis valstybėmis. E, pirmą kartą e, valstybių vadovai tarsis tokiais, tarėsi tokiais klausimais 16 rugsėjo. Aš norėčiau pasakyti, kokie, kokios bus temos nagrinėjamos kituose vadovų tarybose. Su Europos, su jungtinėmis valstybėmis, valstybėmis reikėtų šnekėti, kaip stiprinti transatlantinį bendradarbiavimą, kaip spręsti bendrus iššūkius, kurie mums tenka tiek vieniems, tiek kitiems. Taip pat e, reikės aptarti ateitį, e, G20 ateitį, e, Europą ir Ameriką turėtų atsižvelgti į rezultatus ir pasižiūrėti, kaip galima spręsti aktualius ekonominius dalykus kartu. Mes turime kartu taip pat e, e, žiūrėti, kaip e, dirbti su besivystančiomis valstybėmis. E, tas aukščiausio lygio susitikimas mums padės vystyti ekonominį bendradarbiavimą tarpusavyje, taryba galės išnagrinėti, kaip galima atremti tą krizę, kaip skatinti darbo vietų sukūrimą, kadangi ji turės daugiau įgaliojimų. Mes taip pat e, šį aukščiausio lygio susitikimą panaudosime pasirengdami Kankūno konferencijai. Mm. Ir e, dar norėčiau papasakoti apie tai, kad labai svarbus tarptautiniai klausimai bus sprendžiami tokie kaip Irano e, arba Sudano klausimai. Dėl Ukrainos dėrėsime šiandieną po pietų, kalbėsime šiandieną po pietų, todėl šiandieną iš ryto nenorėčiau per daug išsiplėsti. Viršūnių susitikime su Rusija ES pareiškė, kad remia partnerystę, partnerystę modernizacijai, kuri leis sustiprinti mūsų bendradarbiavimą visose srityse, ypatingai toskiuose srityse kaip inovacija ir energetika. Tai štai, ponė pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė, brangus kolegos. E, Kita savaitė, kaip matote, vyks labai svarbus darbai, e, labai įtempta darbo atvarkė. Ačiū visiems uždėmesi. Ačiū už patikinį informaciją. E, jinai buvo mums labai svarbi. O dabar norėčiau pasveikinti poną komisijos pirmininką. Jums, ponė Barosai, suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Parlamento pirmininkė, tarybos pirmininkė, gerbiami šių rūmų nariai. Šiandien mes diskutuojame e, apie tos klausimus, kurie bus e, aptariami kitą savaitę Europos vadovų susitikime. Žinoma, čia yra labai svarbių klausimų, tarp jų tai yra e, Europos ekonominė valdysena, tai bus taip pat aukščiausio lygio susitikimas su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, su Rusija. Ir aš manau, kad tai yra vieni iš svarbiausių susitikimų. Be to, dar kalbėsim apie vieną svarbiausią susitikimą, tai yra G20 susitikimą Seule ir taip pat aptarsime Kankūno e, konferencijoje tartus klausimus. Mūsų svarbiausias e, prioritetas yra išlaikyti patikimumą ir e, išlaikyti savo įsipareigojimus. Nuo šios diskusijos pradžios mes ją atidžiai e, sakame. Ir e, taryb, taryba nesnei pasiūlė e, tam tikras priemonės, kaip galima išeiti iš šios. E, e, finansinės krizės, kad Europa vis dėlto galėtų atgaivinti savo ekonominę politiką ir galėtų atgaivinti savo biudžetus bei panaikinti ekonominį disbalansą. Kad mes dabar sukursime tikrą Europos ekonominę sąjungą. Ir e, didžiulis dėmesys e, skiriamas yra tiems pasiūlymams. Tai e, visų pirma, Europa yra įsipareigojusi įgyveninti visus savo savo įsipareigojimus iki kitų metų vidurio. Aš manau, kad e, valstybės narės turėtų taip pat siekti gyventi šitos svarbiausius e, tikslus ir siekti gyveninti mūsų nustatytą darbo atvarkę. Mes e, turėsime imtis veiksmų visų pirma svarbiausių, svarb, veiksmų svarbiausiose srityse, tai būtent ekonominis balansą panaikinti, tai būtent siekti bendro ekonominės atgaivinimo planų, tai vadinasi kad mes visi turėsime bendradarbiausime. Kai tik tai mūsų diskusijos yra baigtos, kai a, e, priimti visi sprendimai, a, e, mes turėtume sukurti tam tikrą viziją, kad ekonominė valdysena turėtų būti nuoseklesnė ir būtų labiau pritaikyta išspręsti problemas ir, ir būtų pagrista e, patikomomis ir griežtomis sankcijomis. Vadinasi, galutinis rezultatas turi atspindėti pokytį šiandieninėje situacijoje. Taigi, taigi ES turi išmokti pamoką, kurią mums davė krizė. Bet yra dar dalykų, kuriuos reikia spręsti. Svarbiausias dalykas, kaip dabar yra pakeisti dabartinį krizės mechanizmą kitų mechanizmų, kuris būtų tinkamesnis. E, kuris e, bus taikomas 2013 metų pabaigos. Žinoma, tos krizės gali pasikartoti, tačiau bet kokiu atveju mes turime būti geriau pasirengę atsiliepti į kylančius iššūkius. Ir jeigu mes e, sukursime tam tikrą patikimą mechanizmą, tada ateityje galėsime veiksmingiau kovoti su krizėmis ir neleisti joms atsirasti. Ir e, šiuo atveju e, sutartis, Lisabono sutartis e, leidžia valstybėms narėms imtis tam tikrų atitinkamų priemonių ir reikalauja, kad vis dėlto jos veiktų vieningai. Aš manau, kad dabar kūrimas mechanizmas galėtų padėti kovoti geriau su krizėmis ir reaguoti į krizių pasakmes. Jeigu e, mes įgyvensime savo planus, tada pasieksime tai, ko reikia. Tai sukursime tokią sistemą, kuri e, sukurtų tam tikrus e, stimulus valstybėms norėms įgyveninti patikimą finansų politiką, bet to skatins investicijas ir skatins investuotojus eitis atsakingai. Vadinasi, mes turime išmokti tam tikras pamokas iš dabartinės krizės, įgyveninti tam tikras priemonės, valdysenos priemonės, kurios yra naujos palyginti e, su buvusiomis e, sąlygomis prieš krizę. Ir ta sistema turėtų būti pasiruošusi aktyviai ir greitai reaguoti į kylančias problemas. E, žinoma, jeigu mes seksime, kontroliuosime situaciją, kaip mes laikomės 2020 metų Europos tikslų ir kaip mūsų ekonomikos e, atgyvinimo tikslų. Tada mes galėsime geriau kontroliuoti ir visą situaciją ir galėsime rasti sprendimų taip pat ir pasauliniam lygmeniu. Aš manau, kad Europos Sąjunga iš tiesų e, e, turės atlikti pagrindinį vaidmenį, kovojant su pasaulinė krize. Ir e, G20, pavyzdžiui, atliko tikrai svarbu vaidmenį kovodama su krizės pasiekmėmis. Todėl mes turėtume ir toliau veikti bendradarbiaudami su kitomis valstybėmis, su pasa, e, pasauliniu lygiu. E, Iš esmės visos pagrindinės ekonomikos turi kovoti bendrai su ekonominės krize. Ir mes turime atsižvelgti į tai, kad reikia pokyčių, tai yra svarbus veiksnys. Kitas dalykas susijęs yra su, su e, finansinėmis institucijomis, tai yra Europos valiutos e, e, fondas. Ir mes turime ES taip pat įgyventi tam tikras priemonės, kurias leis mums lankščiai reaguoti tam, į tam tikras krizės. Mes turime reformuoti savo finansinės sistemas. Ir dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad pabrėžėte tą poreikį, kad reikia kuo greičiau reformuoti tas sistemas. Mes turime e, išnaudoti šitą postumį, kurį G20 mums davė. Tačiau mes turime ir įgyvendinti tas priemonės, ne tik kalbėti apie jas. Aš manau, kad finansinis sektorius turėtų atlikti ir reikšmingesnį vaidmenį, nes e, būtent e, mes taip ir siekiame e, pasaulinį lygių įgyvendinti finansinių sandorių apmokestinimą. Būtent nes finansijų sektorius ir prisideda labai prie ES ekonomikos augimo ir dėl to galbūt turėtų paremti mus dėl šito finansinių sandorių apmokestinimo. Kito. Iš esmės komisija E, prisideda prie Seulo susitikimo darbo atvarkės kūrimo. Būtent, kad mes galėtume, kaip ir visos įsivyščiusios šalis, padėti besivystančiams valstybėms, kad, kad mes galėtume e, tarptautinėme ekonominėme forume e, remtis mūsų pagrindiniais principais, tai būtent tai vystimuose politika, kad ir koordinuoti visų, visų mūsų tikslus. Vakar ponas Bankimūnas kaip tik pabrėžė Strasbūrę svarbą ES e, paramos e, šiai darbo atvarkiai, tai būtent padėti besivystančiams valstybėms. Kitas dalykas, e, tai yra pasaulio prekybos organizacijos klausimai, kad mes turėtume įgyveninti Dohos raundo priimtas išvadas. O dabar dar vienas dalykas dėl Kankūno. Mes norėtume ryštingai siekti savo nustatytų tikslų. Mes turime ES siekti palankių tikslų ir naudos ir visam pasauliu. Tačiau tai nelengva. Mes žinome, kad e, mūsų pagrindiniai partneriai keičiasi irgi pakankamai lietai. Tačiau nepamirškime, kad šiuo metu mes e, bandome įgyvendinti e, labai pažangę sistemą, kaip sumažinti išmetamųjų dujų kiekį pasaulyje. Tai šita, šita sistema turi būti patikima ir jai turi pritarti visi. Tai būtent aš matau, kad čia ir e, pritarė e, Europos parlamento nariai komisija. E, mes e, iš esmės neturėtume e, nukrypti, pavyzdžiui, detalių aptarimą arba formos aptarimą. Ir e, įsiekti tik tai pagrindinių tikslų. Kankūnas, žinoma, tai nėra jau pabaiga mūsų diskusijų. Mes turime ir toliau tęsti savo darbą, mes turime siūsti signalą, kad darybos bus tęsiamos. Mes turime siekti tam tikrų tikslingų priemonių, kurios e, sukeltų pasitikėjimą mumis ir gal mes, mes priartėtume prie savo galutinio tikslo. E, taryboje aš e, kaip tik ir pasakiau mūsų re, re, realią poziciją, kaip mes galime uh, žengti toliau ir nesukurti nepagristų lūkesčių. Mes turime būti lyderiais, nustatydami Kankūno e, tikslams tam tikras įgyvenimo priemonės. Ir aiškiai pasakydami, kad mes būsime pavyzdinė valstybių sąjunga šioje srityje. Taigi, e, parlamento nariai, iš esmės, e, ekonomika auga ne taip greitai, kaip mes tikėjomės, tačiau yra matyti atsigavimo požymio. Žinoma, mes esame sudėtingame situacijoje, e, yra daug bedarbių, užimtumas pakankamai nedidelis. Tačiau mes e, įveikėme pagrindinius iššūkius praėjusios mėnesiais. Čia e, tai kaip tik ponė Verės yra prašę savo pranešime, ką mes nuveikėme. Aš manau, kad šiuose rūmose mes surasime bendrą konsensusą, bendrą pritarimą tiems mūsų siekiamiams tikslams. E, žinoma, viešosios išlaidos yra mažinamos. Mes turime atkreipti dėmesį ir į tai. Tačiau mes taip pat žinome, kad kaip ES mes galime finansuoti tam tikras e, programas ir priemonės. Mes e, pasiūlėme tam tikrus teisės aktus dėl ekonominės valdysenos. 2020 metams e, strategijoje kaip tik e, ir pažymėtas yra šitas augimas. Nes būtent augimas yra atsakymas į visas problemas. Ir tai atsispindi pono Fejo pranešime. Buvo pasiūlyta daug finansų rinkų reguliavimo priemonių Ir e, buvo, žinoma, pasiūlyta, pavyzdžiui, e, finansų rinkų kontrolės priemonės. Ir dauguma tarnybų buvo papraš... paklaustos prieš keliarius metus, ar ES gali sukurti tokias sistemas, kuris prižiūrėtų finansų rinkas. Buvo atsakymas ne. Tačiau dabar paaiškėjo, kad tai įmanoma. Žinoma, tam turi skirtingų lygmenių vykti darbai. E, ir vakar, kai taryba susitarė dėl, pavyzdžiui, rizikos fondų, uh, E, teisės akto, kurį pasiūlė komisija. Mes matome, kad mūsų požiūrį yra supanašėję. Mes veikiame bendrai. Ir e, manau, kad šioje srityje mes vėl tapsime pirmaujantis. Mes turime iš tikrųjų atsižvelgti į realią ekonomiką, į realias sąlygas. Aš norėčiau taip pat pasveikinti parlamentą e, su tuo, kad atliko tikrai puikų darbą E, sprendžiant e, komersinių sandorių klausimą ir atsižvelgiant e, į mūsų poreikius, taip pat į sutarčių sudarimo laisvės. Taip pat teisės, teisės aktuose buvo numatyta taip pat tokia ir ta pati sąlyga dėl 8 procentų palūkanų normų. Ir jūs žinote, kaip šito laukia mūsų mažos ir vidutinės įmonės. Ir mes tikrai sulauksime teigiamų rezultatų. Vadinasi, mes norime išeiti iš krizės ir atsigauti. Mes turime užtikrinti, kad mūsų socialinė rinkos ekonomika bus pasi, pasirengusi 21 amžiui. Ačiū uždėmesi. Džono Tutti. Dėkuoju komisijos pirmininkui. Labą rytą visiems. Dabar žodis poniai Pirmašberės keturios minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė ponė komisijos pirmininkė, ponė tarybos atstovė, pasaulio finansų ir ekonominė krizė, su kuria pasaulis jau susiduria keletą metų, kainuos 60 trilijonų dolerių pasauliniu mastu. ,73 trilijonus dolerių. Ir jinai pasireikš ES nedarbo lygių, kuris pasieks 11, metų, 11 procentų metų pabaigoje. Ir tuo pat metu kyla recesijos rizika ir, kaip sako ekonomikos specialistai, double U vadinama situacija. Mes turime nusiųsti signalą kitoms institucijoms, komisijai ir tarybai ir pasakyti, jog mes turime iš naujo galvoti apie Europos projekto pridėtąją vertę. Tai yra, mums tenka kolektyvinė atsakomybė ir ES lygmenių mes turime įgyvendinti tokią strategiją, kuri leistų energetikos sektoriuje mums sustiprėti ES viduje, bet taip pat ir už ES ribų. Čia galime remtis tik tai savo jėgomis ir todėl mums reikia, kad būtų veikiama Europos lygmenių. Komisija nori pasakyti, kad ekonominis valdymas mums nėra tik tai vizija. Tai yra tam tikra priemonės įgyvendinant strategiją. Ir šios strategijos kontekste mes turime apibrėžti reikalingas priemonės. Visų pirma, tai yra finansinės priemonės. Ir tai yra tiesiogiai susijęs su finansinėmis perspektyvomis ir peržiūra Taip pat turiu galvoje ir Europos energetinės bendruomenės kūrimo strategiją. Jūs pasisakote prieš finansinių sandorių apmokestinimą, tačiau dabar yra laikas e, paimti didelę paskolą Europos lygmenių ir taip pat pertvarkyti fiskalinę sritį, siekiant padaryti ją patogesnę darbui ir e, darbo vietų kūrimui ir mažiau patogią kapitalui. Valstybės narės taip pat turi dalyvauti bendrojo projekto įgyvendinime. Mes siūlome įkurti eurozonos vadovo nuolatinį postą, kuris turėtų užtikrinti didesnę pusiausvyrą šioje e, zonoje. Ir Aišku, čia nereikėtų kreipti dėmesio vien tik tai į atskirų valstybių problemas, bet turėti bendresnį požiūrį. Taip pat mes manome, kad e, vieningoje monetarinėje zonoje turi būti kartu administruojama skola. Mes taip pat manome, kad e, finansų reforma, ties kuriais tiek daug dirbate, ponia pirmininkė, turėtų atsižvelgti į europiečių poreikius, o ne vien tik tai į finansinio stabilumo tikslus. Mes norime, kad būtų reformuojamos finansinės rinkos ir kad čia būtų įtvirtintos moralinių vertybių ir etikos nuostatos. Ir tai taip pat turėtų teigiamą įtaką ilgalaikiams investicijoms ir darbo vietų kūrimui. Joks Europos projektas negali vykti be valstybių narių paramos. Europos Sąjungai Vienintelis būdas suteikti daugiau vertės tam, ką jinai turi, būtent pritraukti valstybės narės, e, patraukti, aktyviau dalyvauti tame procese. Ir vargu, ar e, taikydami daugiau sankcijų jūs paskatinsite europiečius aktyviau dalyvauti tame procese. Mes manome, kad reikėtų labiau susitelkti ties pridėtosios vertės E, aspektu įgyventinant visą projektą. Ir tuomet iš tikrųjų mes galbūt išeisime iš krizės ir veiksmingiau kovosime su skurdu ir tuomet įgis visą savo svarbą Europos įgyvendinimo projektas. Manau, kad, e, ponė pirmininkė, jūs galėsite tam pritarti ir priimti daug e, parlamento pasiūlytų pasiūlymų. Dėkuoju, ponė Beres. Dabar Žodis ponui Fejo, keturias minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, norėčiau padėkoti už puikų dialogą, kuris vyksta tarp parlamento ir komisijos. Norėčiau padėkoti visiems kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais turėjau progos pasikeisti nuomonėmis ir pasiekti konsensusą šito klausimo. Aišku, kartais tai nebūdavo paprasta, todėl kad parlamente yra įvairių pozicijų ir nuomonių. Yra tokių kolegų, kuriuos uh, pasisako už modernesnę suvereniteto koncepciją, kiti pasisako už kitokias. Nuomonių spektras tikrai yra įvairus, tačiau tikslas vis dėlto mūsų yra vienas. Mes ieškome kovos su krize priemonių, e, geriausių priemonių ir apskritai šitos problemos sprendimo. Krizė parodė, jog daugelis e, valstybių ir vyriausybių krizės kontekste vykdė tokias politikas, kurios netitiko realios ekonomikos. Ir dabar turime rasti sprendimą. Europos parlamentas mano, jog reikia rasti ilgalaikį sprendimą. Mes pateikėme iš esmės keturias e, e, rekomendacijas. Daugia šalį priežiūrą makroekonominėje srityje valstybių narių lygmenių, siekiant geriau įgyvendinti 2020 strategijos tikslus ir tai leistų mums užtikrinti augimą ekonomikos, sustiprinti stabilumą ir augimo pakto įgyvendinimą. Buvo pateikta pasiūlymų, kaip būtent reikia sustiprinti e, augimo ir stabilumo paktą, ypač atsižvelgiant į skolos aspektą, sustiprinti taip pat e, ekonomikos e, valdymą eurogrupėje ir euro zonoje, taip pat imtis prevencinių priemonių, siekiant išvengti pernelyg didelių įsiskolinimų euro zonoje. O tai galėtų būti padaryta įkuriant specialų monetarinį, specialią monetarinę e, instituciją. Taip pat čia kalba sukasi ir apie finansų e, rinkos geresnę priežiūrą, sustiprinant e, įvairių statistinių aspektų geresnį gyvendinimą. Taip pat ES veikla ekonominėme ir monetarinėme sektoriuose Manau, kad čia turėtume kalbėti vienu balsu. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi geriau koordinuoti savo veiklą tarp institu, institucinėme e, kontekste. Mes manome, jog e, tai turėtų duoti geresnių rezultatų, ypač atsižvelgiant į būsimas krizės arba būsimus e, sunkumus. Europa įgyvendama šitas priemonės, turėtų pakankamai priemonių tinkamiau reaguoti į tokią paudžio sunkumus. Dabar pradedame teisėkuros diskusiją dėl komisijos teisėkuros pasiūlymo. Aš manau, kad parlamentui pavyks ginti savo poziciją. Man atrodo truputį keista, jog tarybos pateiktame Dokumente nėra nuorodos į parlamento poziciją ir į dialogą tarp parlamento ir tarybos. Norėčiau pasakyti štai, kad jeigu parlamentas laikosi savo pozicijos, tai reiškia, kad e, mes pasisakome už stiprią Europą, už e, naują ekonominį valdymą, kuris užtikrintų didesnį stabilumą, didesnį augimą ir e, stabilumą. Dėkuoju. Pone Andrėjasen, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pabrėžti tris e, pono Fejo pranešimo. Visų pirma, dėl sankcijų valstybių narių. Prieš kelias dienas Prancūzijos uh, ministras pirmininkas ir Vokietijos kanclerė netgi susitarė pakeisti uh, sutartį, kad uh, būtų panaikintos sankcijos, nes jos kelia pavojų eurozonai. Aš norėčiau pabrėžti dabar dėl biudžeto klausimus. E, tokiu atveju, kai būtų gelbstimas valstybės narės. Bet to kitas dalykas, mes turime e, mm, įvertinti kredito reitingų agentūrų poveikį ES. Mes turime sukurti tam tikrą kontrolės mechanizmą. Atitink, atitinkamios dalis buvo pakeistos ir e, mano nuomonės nebėra šitam pranešime. Aš norėčiau atkreipti dėmesį vis dėlto, kad tai turėtų atsispindėti pranešime. Ačiū. Pone Andrėsin, pone Kaza. Ta kif imxiet fuq il-miżuri ta' regolatorju ta' supervizjoni. Ačiū. Visų pirma, dėl šitos priežiūros. Mes matome, kad buvo daug iniciatyvų pateiktos. Man patinka šitas naujasis priežiūros e, priemonių paketas. Ten e, galima pastebėti, kad mes turime iš anksto numatyti e, ir identifikuoti būsimas krizės. Tačiau bet kokiu atveju reikia dar nu, nuveikti šioje srityje. Problema stabilumo ir augimo pakte yra ta, kad, kad jis ne visada atsižvelgia į valstybių narių e, problemas. Todėl mes turėtume iš tiesų e, griežčiau laikytis tų nuostatų, kurios jau buvo nustatytos anksčiau, būtent e, fiskalinės drausmės srityje. Šitas darbas yra pakankamai svarbus. Jisai ekonomikos valdysenai turi labai didelę reikšmę. Ačiū. Pone Kazak, eh, ponas Correia eh, da Campos. Caros kolegas, eh, todos reconhecemos que falhou o controle das variáveis. Ačiū, panė pirmininkė. Mes pripažįstame, kad makroekonominių kintamųjų kontrolė ES žlugo, nepasiteisino. Čia, e, nes visų pirma, tai reikia atsižvelgti į akumuliuotas, akumuliuotas įsiskolinimus valstybių narių. Čia mes turėtume atsižvelgti į pono Monti pasiūlymus, e, kalbant apie E, tarptautinius e, elektroninius sandorius, e, apie internetinę prekybą. Čia mes turime sukurti tokią ekonomijos valdysinos priemonės, kad vartotojai galėtų pasitikėti ekonomiką. Krize parodė, kad iš tikrųjų patik, patikimas augimas ir, ir atsakingumas yra labai svarbus. Ir mes turime uh, iš esmės atsižvelgti uh, savo kontrolės sistemose į tam tikrus faktorius, kurie yra su to augimus uh, susiję. Bet to mes turime nepamiršti 2020 m. E, Europos strategijos. Mes turime prisėmę tam tikrų įsipareigojimų. Mes turime sukurti, įsipareigojame, kad e, e, sukurti tokias priemonės, kurios kovotų su spekulacija. Mes norėtume, kad Europos valiutos fondas būtų sukurtas ir jisai padėtų mums siekti šio tikslu. Ne tik tai kaip disciplinuojanti priemonė, bet ir kaip priemonė, kuri sumažintų spekulacinį spaudimą. Iki šiol to mums nepavyko ir dabar norėtume dabar subalansuoto ir e, turiningo teksto. Ačiū, e, e ponia Korelė Kampos. E, ponas Šulcis turi žodį. Ačiū, ponia pirmininkė. Jeigu pažiūrėsite į e, kalbėtojų sąrašą, tada pamatysite, kad ponas Korėja e, turėjo kalbėti. Ir prieš jam suteikiant žodį, aš norėčiau kaip e, frakcijos pirmininkas pasakyti, kad, kad panas Koreja e, buvo šį rytą paskirtas Ispanijos e, vidaus reikalų ministrų. Jūs matote, kokia tai didžiulė garbė mūsų frakcijai. Norėtume, kad pasveikintumėte, pana Koreja. Ačiū. Dabar žodis Ehm, norėčiau steikti žodį ehm, ministrai. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Martinai. Dabar turiu minutę ir per ją turiu pasakyti, jog per pasarosius mėnesius iš tiesų Europa labai labai pasistumėjo į priekį, kalbant apie ekonominį valdymą. Vakar vyko viršūnių susitikimas tarp Vokietijos ir Prancūzijos ir taip pat atsirado naujų vilčių. Mes įgavome naują galimybę peržiūrėti savo sutartis ir ekonominio valdymo srity. Maničiau, kad šis klausimas šiek tiek valstybėms narėms kelia baimę. Tie, kurie yra nusiteikę proeuropietiškai, reikalauja, kad e, būtų vykdomos reformos. E, bendrų susitarimų būtų vykdomos reformos. Ir ta iniciatyva, kurios ėmėsi Vokietija bei Prancūzija, iš tiesų suteikia realią galimybę, kuri yra minima fejo e, pranešime. Mes turime galvoti apie tokį e, ekonominį valdymą, kuris eina gerokai už dabar numatytų rėmų, kad būtų kuriama konkurencinga ekonomika, kad būtų kuriamas darbo vietos, Dėkoju, ponui Regi. Puikiai atliktas darbas iš tiesų bus nelengva. Dabar ponas Josefas Dolis. Ne, dar kol kas ne. Aš to nenorėjau, sako pasisakantysis. Brangus kolegos, bendras taškas tarp tų posėdžių, kurie vyksta G20 e, ir kitų, e, tai yra krizės klausimų sprendimas. Europos Sąjunga nori, kad būtų sutvarkyti viešiai finansai ir kad būtų apgintas euras. Sustiprinant eurą viduje ir e, sustiprinant jo vertę kitų valiutų atžvilgių, Europos e, vadovai e, galės e, padaryti taip, kad Europa būtų, Europos balsas pasaulyje būtų garsesnis. E, Ponas e, Van Rompojus, pavyzdžiui, norėtų numatyti tokias sankcijas, kai kurias sankcijas, kurios nesilaiko, valstybėms tarėms, kurios nesilaiko stabilumo vakto nuostatų. Bet reikėtų dar daugiau numatyti europinių, e, europinių dalykų ir, maž, ir šiek tiek mažiau tarp vyriausybių tarp vyriausybinių. Norėčiau pasakyti, kad šis parlamentas dabar dalyvauja įstatymų leidimo darbe ir reformas vykdant parlamentas taip pat labai aktyviai dalyvaus. Kuo daugiau, tuo tikiuosi mūsų darbas bus atliktas kokybiškiau ir greičiau. Tikiuosi, kad ponas Van Rompojus išgirs šią žinią. Ponius ir ponai, Europos balsas turi būti girdimas, kai Europa kalba apie santyki tarp valiutų, Ir e, kitos, kitoje savaitę vykšinsiame aukščiausio lygio susitikime prieš G20 e, turėtumėm taip pat garsiai pasisakyti. Besivystančių šalis taip pat turėtų suprasti, kokią atsakomybę jiems tenka. Monetarinis dempingas toliau nebeturi būti priimtinas prieš Seulą bus nagrinėjami trys dalykai - tarptautinė e, monetarinė reforma, taip pat E, energetikos ir e, e, maisto išteklių stabilumas. Mes turime pasiūsti tam tikrą žinę, tačiau ta žinia bus patikima tik tada, jeigu val, viduje efektyviai bendry, savo finansus bendrijos mes valdysime efektyviai. Mes negalime pasaulinio valdymo įtakoti, brangus kolegus. Mes ne, ir mes tarptautinėje in, e, arenoje galėsime veikti tik tada, jeigu susitvarkysime savo finansus viduje ir jeigu sėkmingai kovosime. Ir tik tais tada e, galėsime sėkmingai vykdyti ir klimato kaitos, kovos su klimato kaita politika ir kitas. Šulc. Dėkoju. Dabar ponas Martinas Šulc. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau Jums pacituoti vieną sakinį. Iš valstybių ir vyriausybių vadovų e, G20 susitikime Pittsburgė pranešimo. 2009 metų e, rugsėjo 24 dieną buvo šitas susitikimas. Ten e, valstybių vyriausybių vadovai pasakė tokį sakinį, mes norime sukurti tokią struktūrą, e, kuri nurodytų būdą, kaip mes galėtume bendradarbiauti kartu, kad galėtume sukurti tvarę plėtrą ir tvarų augimą. Būtent, kad galėtume sukurti nuoseklų augimą, kad būtų sukurtos darbo vietos, kurių reikia mūsų tautoms. Puikus sakinys. Aš manau, kad šiais metais G20 susitikime irgi bus pasakytas toks sakinys. Ir kitose susitikimuose bus taip pat sakoma. Tačiau paklauskime savęs, kasgi įvyko per tą laiką, kad būtų užtikrintas arba sukurtas šitas tvarus augimas, kad būtų sukurtas darbo vietos, kurių reikia mūsų tautoms. Labai svarbus sakinys, labai svarbus tikslas Tačiau ar jis įgyvenintas? ES lygmenių, tai ES vadovų tarybos lygmenių vis dėlto e, mes matome kitokią tendenciją. Yra mažinamos darbo vietos, yra e, mažinamas viešas finansavimas. Užuot e, stimuliuodami ekonomiką, kad, kad sukurtume daugiau darbo vietų ir kad užtikrintume augimą, ir kad būtų didinamos valstybių pajamos, kurių mums reikia labai. Būtent, kad būtų konsoliduojami valstybių biudžetai, kad e, būtų įsipareigojimai vykdomi. Mes vykdome visai kitą politiką. Būtent, iš esmės tai yra juodai baltas požiūris. E, kas blogai, tą mažiname, kas gerai, tą didiname. O dabar žiūrėkime, per ko prieėjome. Krizė Airijoje e, Graikijoje ir iš esmės augimas yra nulinis. Ir iš tiesų, ar prakti, e, praktikoje mes gyvename tai, ką, ką pažadėjome, tai tai yra dramatiški pokyčiai, pasakyčiau. Vadinasi, fin, finansų, e, ekono, e, finansų sektoriuje nėra tokie e, katastrofiški padariniai kaip apskritai ekonomikoje. Iš esmės, atsakomybė nebuvo patrauktos finansų institucijos, kuris ir sukėlė tą krizę. Europos lygių, lygių e, iš esmės jau yra e, bandoma nustatyti, kaip reformuoti, pavyzdžiui, finansų sektorių. Jau teisės aktuose nugulė šitie pasiūlymai. Tačiau ar kas yra įgyvendinta? Mes iš esmės patekome į spastus, į teisingumo spastus, nes mes nieko neveikiame. Valstybių vyriausybių vadovai nieko nedaro. Mes einame neteisinga kryptimi. Mes kūrime uh, socialinę neligybę ir šitą socialinę lygybę, šitą bedugnę tarptautiniųjų vargšų vis didėja. Ir žmonės gatvėse, kurie protestuoja, jie yra teisūs. Nes uh, ekonominė krizė, skurdas Su juo yra nekovojama ES, o vis didinamas šios problemos dėl netinkamos politikos. Todėl mes turime ir finansų, finansinių sandorių apmokestinimą. Ir dabar matysime, ar, ar šitie rūmai yra pasirengę pasakyti, kad, žinoma, tai sunkus tikslas yra e, gyveninti tokį apmokestinimą, tačiau ar mes sieksime šio tikslo ryštingai. iš esmės e, e, nacionalinių lygmenių būtų sunku gyveninti tokį uždavinį, tačiau mes turime stengtis bent transnacionalinių e, lygmenių gyveninti. Taigi, ponios ir ponai, taigi kas įvyko, kokie pokalbiai įvyko tarp ponios Sarkozy ir ponios Merkel? Mes kalbame apie ES institucinę struktūrą. Iš esmės, ponas Rompojas savo, savo darbo grupe kaip tik tai nagrinėja šį klausimą. Tai, iš tikrųjų buvo įžulu, kad ponas Rampojus užsijimo šio klausimu, kuris neturi praktiškai jokios galios. Tačiau Ir e, dabar galime tiesiog konstatuoti, kad šita e, maloni porelė, tai Sarkozy ir Merkel, jau durvilyje viską nusprendė. O ką sprendžiame mes? Ir šitas Vokietijos Prancūzijos direktorija. Tai yra praktiškai ramstis ES. Nuo jų viskas priklauso. Jeigu aš būčiau ponas Rompojus, tai aš iš tikrųjų mešiu savo pareigas. Iš tikrųjų, e, ponas Rompojus yra naudojamas kaip figos lapelis, jis yra išnaudojamas. Jeigu, pavyzdžiui, e, ponas ir ponia būtų pažvelgę per Lamanšo sąsiaurį į, į uh, Londoną, pavyzdžiui, tada jie būtų pa, pamatę, kad iš esmės ten jau vyksta tokie procesai, kurie prilyksta Pandoros skrinės atidarimui. Ten iš esmės jau e, greunama ES E, ekonominės sistemos reformą. Ir į tai mes turime atsižvelgti ir institucinių, ir visais kitais požiūriais. Dėkuoju, ponui Šulcui. Dabar žodis pana Giverovstat. Galbūt aš norėčiau nuo to, e, ką, kuo pabaigė pana Šulcis. Iš esmės, e, gal mes turėtume pastarti dėl šitos sutarties pakeitimo. Gal mums reikia Tačiau kur, kur mes einame? Tačiau aš manau, kad mes neturėtume keisti savo sutarties. Aš manau, e, kolegos, e, mes turėtume veikti kuo greičiau. E, ypač taryboje, būtent ekonominės valdysenos darbo grupėje, nagrinėjant stabilumo ir augimo paktą. Pasarytis E, metais, e, gruodžio 9 dieną jau prasidėjo šis procesas. Ir aš e, norėčiau dabar sulaukti išvado ir susitarimo šio klausimo. Taigi, yra patikti pasiūlymai, komisijai, darbo grupė yra patikti ir nuo vakar yra patiktas pasiūlymas dėl, pavyzdžiui, kaip mes vadiname, durvilio sandorio. Taigi, kokie yra skirtumai tarp šitų trijų pasiūlymų? Kaip mes galime rinktis tarp jų? Ar jie yra tinkami šitie pasiūlymai? Komisija, aš manau, pateikė gerą pagristą pasiūlymą prieš kelias savaitės. Darbo grupė nukrypsta nuo šio pasiūlymą ir taryba norėtų veikti remdamasi e, komisijos rekomendacijomis, o ne pasiūlymu. Tai yra didelis skirtumas, nes rekomendacijos gali būti uh, keičiamos, o pasiūlymas komisijos negali būti keičiamas. Taigi e, yra numatyta e, darbo grupėje ilgesnė procedūra. Jie tai prieštarauja komisijos pasiūlymui. Tačiau reikia pasakyti, kad darbo grupė e, taip pat išlaiko tą automatinį sankcijų pobūdį ir tą patį daugumos balsavimo pobūdį, kuris buvo minėtas ir komisijos pasiūlyme. O dabar kitas pasiūlymas, dėl e, Durvilio vadinamas pasiūlymas, e, čia yra sustarimas tarp e, Prancūzijos ir Vokietijos. Jisai tarsi pritarė tarybai, tačiau ir prieštarauja, nes Prancūzijos ir Vokietijos pasiūlymas yra susijęs daugiau su senosios mokyklos tradicijomis. Vadinasi, e, jie siekia, kad e, būtų tam tikra dauguma, kurie balsuotų už tas sankcijas. Tai yra didžiulis skirtumas. Nes, nes komisijos e, pasiūlytas pusiau automatiškas sankcijų taikymas visiškai išnyksta durvilio pasiūlyme. Aš e, Nežinau, ar jūs žinote, kas yra Durvilis. Ten jisai yra paplūdimio miestelis ir ten yra kazino. Galbūt mes turėtume kalbėti ne apie Durvilio pasiūlymą, bet tiesiog apie Prancūzijos, Vokietijos kazino kompromisą. Kazino kompromisas. Tai yra tas, kad valstybėms narėms yra leidžiama šiame pasiūlyme uh, E, galima tiesiog lošti laisvai eurozonoje, netgi neturi, neturint tarybos e, paramos. Vadinasi, galima statyti didelės sumas ir likti nenubaustam. Ir Durvyro susitarime yra e, numatyta, kad bus susilpnintas komisijos pasiūlymas. Ir aš manau, kad tai yra tikrai netinkamas pasiūlymas, ypač Vokietijo, iš Vokietijos pusės. Nes ką mes darysime su sankcijomis? Jų negalėsime taikyti. Mes tiesiog Durvyrio pasiūlymų susilpnysime abu ir tarybos ir komisijos pasiūlymus. Jie netenka savo pradinės griežtosios reikšmės. E, pirmininkas Europos centrinio banko e, prašo ryštingesnių sprendinių netgi irštingesnių priemonių, negu numatyta komisijos pasiūlyme. Ir mano išvada yra tokia. Mes šiame parlamente turime vieną misiją. Mes turime uh, e, Durvilio uh, e, pasiūlymą kazino kompromisą atmesti ir pasilikti prie komisijos pasiūlymo. Vadinasi, uh, mes turime tam tikrus teisėkurus uždavinius, kuriuos turime gyventi. Dėkuoju, ponai Virovštat. Dabar žodis ponai Konbendit, 4 minutės 30 minučių. Mėly kolegos, ponio pirmininkė. Šiandien iš tikrųjų jisai sugalvojo puikų dalyką. Šulcas taip pat puikiai beje pasisakė. Aš e, taip pat turiu savo minčių. Jūs visi turbūt žinote filmą Žiulį žymą. Žiulį žymą. Žinom, kas yra Žiulis, Sarkozy, bet problema, kas yra žymas. Kameronas ar Baroza. Ir visa problema būtent šita yra komisijai. Būtent čia jinai kyla. Aš manau, kad e, šis parlamentas ir ši komisija turi kalbėtis e, nuoširdžiai atvirai, todėl kad e, taryboje Iš tikrųjų, teisingai buvo pasakyta, tai yra vokiečių ir prancūzų direktorija. Ir tuomet vykdama politika, kuri nėra bendrijos politika. Tai yra politika, kuri neatsižvelgia ES prasme. O mes, nepriklausomai nuo mūsų skirtingų nuomonių, Josefas Dolis teisingai sako, jog turime išgelbėti ES ir bendrijos metodą. O tam reikia, kad ir komisija, ir parlamentas, ir mes visi suprastume, jog niekas nelaimės, jeigu mes bendrai neveiksime kartu su parlamentu, komisija vieningai. Arba su komisija ir parlamentu. Pone Baroso, jūs norite, kad būtų įmamas mokestis nuo finansinių operacijų, finansinių sandorių. Aš tikiu jumis, tačiau problema yra ne ta. Problema, kaip pasiekti tą tikslą. Problema yra ne, ne aš pasakyti, aš noriu to ir to. Mano sunus, kuriam ketveri metai, sako, aš noriu to ir to. Problema, kaip pasiekti tą tikslą. Aš manau, kad komisija turi ne paprašyti, kaip kad e, e, aplinkosaugos taryba prašė atlikti X tyrimą, todėl kad padėtis yra labai bloga, tyrimą dėl išmetalų. Ne, reikia dabar taip pat atlikti tyrimą dėl šito pasiūlymo, dėl to mokesčio. 0,01 procento, ką tai reiškia Europai, tai yra 80 milijardų eurų. Ir jeigu jūs uh, 30 milijardų sumažinsite nacionalinės įmokas, tai tuomet 50 e, milijardų padidės Europos biudžeto e, suma. 80 plus e, iš viso 140. Tad mes galime įgyvendinti Galėsime tuomet įgyvendinti Lisabono sutartį ir iš to laimės ir Europą, ir valstybės. Tačiau tai reiškia, jog mums reikia bendro požiūrio, europinio požiūrio. Antras dalykas. Dėl deficitų. Deficitas nelygus deficitui. Kaip ir su cholesteroliu. Yra geras holesterolis ir, ir blogas holesterolis. Jeigu yra investuojama ir dėl to atsiranda deficitas, tai yra teigiamas deficitas, nes tokios investicijos atveria perspektyvas Europai. O jeigu investuojama į tokias pramonės šakas, kurios yra neperspektyvios, pavyzdžiui, e, į, į, į anglies sektorių, tai tuomet iš tikrųjų mes prarandam pinigus, išvaistom juos. Jeigu investuojam į ateities energetiką, tai tuomet, aišku, laimime. Tai mes jokių būdų neturime daryti ir aš kreipiuosi į liberalus. Mes e, neturime vien tik kalbėti apie stabilumą. Turime iš esmės kalbėti apie jį, tačiau turime diferencijuotai žiūrėti, galvodami apie tai, ką tikslinga daryti, o ko netikslinga daryti. Nes kalbėkime ne apie deficitą apskritai, o žiūrėkime, koks deficitas yra produktyvus, o koks ne. Ir turime susitarti šitais klausimais. Ir jeigu susitarsime, tuomet galėsime pasipriešinti nuolatinėms tarybos manipulacijoms. Dabar kyla ta problema, jog daug valstybių, daug vyriausybių nori ištrinti politinė Europos dimencija, o mūsų vaidmuo yra ginti būtent šitą dimenciją ir ją stiprinti, todėl kad be jos Europa negalės e, susidaroti su problemomis. Tad, kaip jūs matote, ponė Baroso, mes turim e, bendrų problemų ir m, iš tikrųjų reikia ne konfrontuoti su parlamentu, bet su taryba šito klausimu. Dėkuoju, ponai Kondendit. Kaip jūs e, matėte, aš dosniai suteikiau jums e, kalbėjimo laiką. Beje, visi pasisakymai buvo e, įdomus. Buvo kalbama ir apie, ir, ir apie filmus, ir apie cholesterolį. Iš tikrųjų, diskusija be galo turininga ir įdomi. Dabar žodis ponui Kaminskiui dvi minutės. Šiandieną visi kalba apie tą susiklošiusią situaciją ir e, duoda nuorodas į visokius anegdotus. Didžiausią gyvenimo dalį praleido valdant komunistams. Kiekvienais metais būdavo patvirtinami arba metiniai planai, kas penkis metus penkiamečiai planai. Ir kiekvienais metais buvo tvirtinama, kad ateitis yra labai šviesi, kad situacija gerėja. Mes turime mūsųose vidaus e, priekybos ministeriją, tačiau tokios priekybos Lenkijoje nėra. Šiandieną man susidaro toks įspūdis, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra toks pasiūlymas, kurio tikslas yra atstatyti ekonominio mąstymo pirmenybę, viršienybę virš politikos. Virš politikos, kuri nori pasmerkti ir nužudyti visus protingus veiksmus, nes, ekon, nes e, kiekviena valstybė narė nori ir mėgsta pirštų pabaksnuoti į Europą, ją kaltinti būtais ir nebūtais dalykais. Nes taip atsikrato savo, savo tek, galinčios tekti atsakomybės. Neįvedus tokių taisyklių, kada valstybės narė žinotų, kad neracionali politika yra baudžiama, e, nieko nepešime. Iš tos e, Prancūzijos ir Vokietijos e, bendravimo mes galime pamatyti daug dalykų. Pavyzdžiui, sakykime, Graikijos pavyzdys. Mums reikalingas šiaip Europos solidarumas, mums iš tikrųjų jis reikalingas, o pabaigai, pirmininkė, norėčiau konstatuoti, kad jūs esate Europos solidarumo saugotojas. Tačiau paskutinis komisijos pareiškimas dėl dujotiekio tarp Rusijos ir Vokietijos yra toks sprendimas, kurį Lenkija sveikina. Jeigu politiniai sprendimai paremti tam tikrų populizmų, visur Europoje galima pastebėti populizmo praiškų. Ir jeigu mes leisime tam populizmui būti virš ekonominio mąstymo, tai labai daug projektų bus tiesiog pasmerkta, kaip, sakykime, toks projektas kaip vidaus rinkos gilinimas. Mums reikalinga ta vidaus rinka. Užtenka pasižiūrėti į mūsų e, sąskaitas, kurias mokame už e, mobiliuosius telefonus, už roamingą. Dėkui. Dabar žodis ponui Patrik Lejarik, minutė 30. Euh, Pone pirmininkė jeigu, pirmininkė, jeigu teisingai supratau, mūsų analizė, kurią čia pateikiama, yra visiškai priešinga. Kadangi jūs sakėte, kad krizė jau kaip ir įveikta, tai e, kairieji mano, kad ta krizė kaip tik tai rimtėja. Jūs e, sakote, kad su stabilumo faktu e, reikėtų elgtis griežčiau, numatyti sankcijas. Aš manyčiau, kad reikia E, kaip tik tai elgtis kitaip. Reikėtų gerinti atlyginimus, reikėtų e, kitokių žingsnių imti. E, ten, sakykime, kaip transakcijų ap, ap, apmokestinimas ir panašiai. Tačiau bijau, kad jūsų strategija nuves Europą į apklavietę. Ar jūs nemanote, kad vakar, pavyzdžiui, jau šeštą dieną milijonai žmonių Europoje uh, E, dalyvavo demonstracijose, juos, juos remia 70 procentų žmonių. Mes neižvelgiame tų pavojų, kurie šiandieną mums grėsia. Europos proble, e, idėjos e, subyra į pinigų sieną, į ekonominį karą, į E, monetarinį kalrą. Kodėlgi nepasvaršius, kaip įdėkti naują sistemą, vietoj stabilumo fakto kažką tai kito sukurti, e, kad Europos e, bankas galėtų kažkokiu būdu mm, perfinansuoti valstybių skolą ir kad galėtumėm laikytis tokios politikos, kuri palankiau žiūrėtų į socialinius kriterijus. Reikėtų naują pasaulinę monetarinę tvarką įvesti. Pirmiausia, galbūt reikėtų tarptautinę e, valiutą įvesti, kaip siūlo kinai kaip Tailandas, kaip Brazilija e, daro, kodėlgi Europa neapmokestina tam tikrų valiutų, kad būtų sumažintas valiutų spaudimas. Brangus kolegos, manau, kad pats laikas sugalvoti naujų iniciatyvų ir galų gale išklausyti tai, ką sako žmonės. Ačiū, ponas Faraž, dvi minutės. Pone pirmininkė Baroso, jūs iš tikrųjų čia tarsi demonstruojate savo raumenis, kuriuos jums suteikia e, Lisabono strategija, tačiau naudojatės ir neteisėtomis priemonėmis. Iš esmės, jūs norite sukurti tokią ES, kuri būtų panaši tarsi į valstybę. Jūs kurite valstybę iš skirtingų valstybių. Jūs norite tiesioginius mokesčius taikyti, kuriuos nustatytų ES. Jau anksčiau E, iš esmės buvo tam tikras nepriklausomybės judėjimas, kuris buvo labai sėkmingas e, ir jis buvo neatstovaujamas ES lygių. Ir iš tiesų dabar jūs tarsi esate e, mums neprieinamas, nes mes jūsų nerinkome ir mes negalime jūsų pašalinti. Taigi dabar, dabar apie tos milijardus per metus. Kokie tie mokesčiai bus? kiek mes surinksime? 3, 8 milijardus. Ir Brit Britanijoje, pavyzdžiui, mūsų e, indėlis bus dabar 13 milijardų eurų per šešerius metus. Vadinasi, Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojai, jie mato, kad jie moka per daug ES ir jie negali sauliaisti daugiau mokėti už ES išlaidas. Tai ką jūs darote? Žmonės nusigręš nuo ES. Gal sukurkime naują sutartį. Sukurkime naują ES sutartį ir surenkime referendumą daugybėje valstybėje. Pažiūrėkime, kas balsuos už ES. Didžioji Britanija jau nusprendė, kad iš tiesų tai yra tikrai prastas sumanimas buvo stoti į ES ir mes norime išstoti iš ES. Ačiū Jums visiems uždėmesi. L'onorevole sì, Prego, onorevole Schulz, vuole rivolgere una domanda all'onorevole Farage. Herr Farage. Eh, pone Šulcai, eh, ponė Faradžai, aš norėčiau paklausti jūsų. Gal jūs draugiškai atsakysite šitą klausimą? Uh, Jūs taip rūpinatės e, Britanijos mokesčių mokėtojais. Kaip ir jūs, aš rinkimo periodo pradžioje e, galėjau nuspręsti. Sakykime, kai bus mokamas e, man atlyginimas, ar iš ES biudžeto, ar iš Vokietijos. Ar jūs Ar jūs iš ES gaunate tam tikras lėšas ir subsidijas, ar jūs iš savo biudžeto finansuojate? Aš iš esmės tikrai nepritariu tokiems tiesioginiams mokesčiams. Nėra tokio dalyko kaip Europos pinigai. Tai yra mūsų pinigai, visų mokesčių mokėtojų pinigai. Mes prisidedame prie Europos Sąjungos. Ir mes negauname jokios naudos už tai. Mes tik tai mokame ir nieko negauname. Non posso, non posso, non posso, non posso. Barroso. Presidente Barroso. No, uh, I usually do not intervene. Uh, eh, eh, Pone pirmininkė Baroso, aš iš esmės e, nesikišiu į tokius dalykus, į tokius ginčius. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad ne pirmas kartas kai ponas uh, Faražas man sako, kad aš nebuvau išrinktas. Žinoma, jūs manęs nerinkote, tačiau šitas parlamentas mane išrinko mane išrinko slaptų balsavimo šitame parlamente. Ir jūs taip pat priklausė šitam parlamentui. Jūs nuolatė e, sakote, kad aš nebuvau išrinktas, tačiau uh, jūs taip tarsi neigėte savo egzistavimą šitam parlamente tokiu būdu. Bene, bene, bene, vi prego di non continuare. Vi prego, prego, vi prego. Pirmininkas ragina laikytis tvarkos. Prezidentė Barroso. E. Priimu pono Baroso komentarą, man atrodo, jis visai teisingas yra. Dabar žodis ponai e, Susa Wagner, minutės. Pabandysiu įvesti šiek tiek rimties į tas e, gyvas diskusijas. Tiek, kad tik tais apgailestauti, kad G20 susitikėme ES ir kai kurios dar kitos valstybės dalyvauja. Tai yra tikra anomalija ir Europos imidžas pasaulyje susilpnėja. Bent jau reikalinga, kad tame e, pasaulinėme forume kalbėtumėm vienu balsu, kad turėtumėm bendrą poziciją. Kokia ta bendra pozicija? Mano nuomonė, ko gero negalima vilkinti bendro susitarimo tam, kad mažintumėm krizės poveikį, ne tik tais finansinį, bet ir kitą. E, kitas dalykas, Europa turi išlaikyti eur, e, eurą, stabilų eurą, kad tos, e, ta sumaištis rinkoje mums, mūsų netvestų į panašią situaciją, kokioje buvome atsidūrę 20-ame amžiuje. Europa turi būti simbolis pasaulyje, demokratijos viešųjų laisvių simbolis. O apibendrinant pasakysiu, kad reikia nepamiršti, kad globalizuotame pasaulyje pralaimintis bus tik tais tas, kuris žais nacionalinę kortą. Ačiū. Ponui Socijai Vagneriui, dabar ponas Karas. Pone pirmininkė, kolegos, šitą diskusiją demonstruoja, kad šitas per video san, e, sandoris tarsi trukdo mums įveikti krizę. Tai yra tarsi žingsnis atgal ES. Šitas e, devilio sandoris mums rodo, kad e, ponas Sarkozy ir ponė Merkel nepasimokė iš stabilumo ir augimo pakto pažeidimų, kurios ir įvykdė šitos dvi valstybės. Iš esmės, mes norime įveikti savo praeities klaidas. Mes norime, kad e, Europa reaguotų į nacionalizmą, kovotų su juo, į kovotų į tam tikras blokadas, protekcionizmą. Čia finansų rinkose mes norime kaip tik įvesti tokias kontrolės priemonės. Ir pranešime E, fėjo pranešime ir panios Perės pranešime, e, mes norime kaip tik teisiškai įtvirtinti tokias priemonės. Ir e, susikoncentruokime į vieną dalyką ir ištingus mūsų tikslus, o iš tą diskusiją neišsibarstykime per daug, nediskutuokime dėl detalių. Penkios e, frakcijos aiškiai pasakė, kad e, krizės mes dar neįveikėme. Fiskalinių požiūrių, pinigų e, politikos požiūrių. E, mes nepatarėme jokios reformos. Ir aš manau, kad mes turime, už, jeigu mes norime užtikrinti ateitį, tada e, mes neturime kaip su buldozeriu pervažiuoti per visus mūsų turimus e, instrumentus. Mes turime įvykdyti reformą. Pokytis turi įvykti. Ir ta reforma turi įrodyti, kad mes norime daugiau Europos. Tai yra bendro sprendimo dalis. Mes turime sukurti didesnę e, integraciją, ypač Mm, ekonominėje sąjungoje. Mes turime sukurti soci, socialinę sąjungą, gynybos, bendros gynybos sąjungą kad ES priartėtų prie visų piliečių, kad e, bendruomenių Europą susikurtų. Vadinasi, Europos iniciatyva yra atsakymas e, stengiantis įveikti krizę, o Tervilio sandoris turi šlukti. Per tre minutį. Panas Jūris, trys minutės jums. Ačiū. E, ponas Van Rompojus patikė savo pranešimą, kaip galima e, išspręsti e, krizę. Tai būtent biudžetinė disciplina turi būti siekiama ir visi kiti ryštingi tikslai. Ir, ir jo darbo grupėje, tarybos darbo grupėje čia vyravo pasiūlymai, kuriuos pateikė Ekofino atstovai. Ir aš matau, kad teisėkuros procesas vyksta ir, ir turėtų visos ES institucijos suprasti, kad uh, mes e, demokratiniu procesu, e, pasitardami su e, taryba ir su komisija, turime įgyveninti vieną bendrą sprendimą ir siekti bendro tikslo. Vadinasi, mes turime kurti tinkamesnę, geresnę ekonominę valdyseną. Nes kitų atveju mes žengsime atgal, kalbant apie skaidrumą ir prognozuojamumą. Mes turime sustiprinti priemonės. Tačiau stiprinkime tik tuos instrumentus, kurie kontroliuoja fiskalinę discipliną nes kitu atveju mes ekonominės sąjungos nepasieksime, kol, kol vis dar yra ekonominiai disbalansai. Ir ekonominė politika neatsižvelgs į tinkamiausius makroekonominius tikslus. Ir mes neužtikrinsime darbo vietų ir augimo. Ir e, e, šitą darbo grupę, e, kaip tik tai bendradarbiavame su komisija, savo iniciatyvą pateikė pasiūlymą, kaip būtų užtikrinamos e, darbo vietos ir augimas. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas prisijims per atimiausius mėnesius atsakomybę už jų tikslų siekimą. Mes e, turime įgyveninti tam tikrus pokyčius. Mūsų ekonominė politika yra, e, vienas dalykas yra, kad e, turėtų būti atsižvelgta į e, biudžeto subalansavimus, į e, dar, darbo vietų kūrimą, kad būtų disbalansas panaikintas. Toliau kitas dalykas, valstybės skolinimas turėtų būti tinkamai įvertinamas. E, ir stabilumo ir augimo pakte turėtų būti atsižvelgta į viešasias išlaidas. Kitas dalykas, Europos 2020 strategija turėtų būti labiau įtraukta į mūsų svarstymus ir jie turės atspindėti mūsų tikslai. Taryba turėtų duoti nuorodas vis, visai sistemai ir būti atsakinga už siekiamus tikslus. Ir ne tik Ekofinas, bet ir visa taryba turi prisijungti prie, prie šio darbo. Europos parlamentas turėtų būti įtrauktas į visą šį e, procesą, kad būtų užtikrintas aukščiausias e, demokratinio teisėtumo lygis. O dėl Europos semestro E, tai mes turėtume, kaip Europos parlamentas, atsižvelgti, ko trūksta ir politinės frakcijos turėtų e, pateikti pasiūlymus, kaip galėtume e, sustiprinti šią sistemą, kaip šitas procesas įgautų demokratinio teisėtumo pobūdžio, kurio jam reikia. Dėkoju. Dabar žodis ponui Šmit. Pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. ES pastaraisiais mėnesiais įrodė, jog sunkioje padėtyje gali priimti sunkių sprendimų. Aišku, mes taip pat e, ir nusivylėme kai kuriais e, dalykais. Prancūzija ir e, Vokietija sumažino pasitikėjimą ES. Aš norėčiau pasakyti, kad tikrai nereikia kvestinuoti pono Ren ataskaitas. Pone Bereš savo pranešimu įrodė, jog partiniai skirtingi požiūriai nekliūtis siekiant bendro sutarimo. Bendri veiksmai tarptautinių mastų čia yra esminis dalykas. Mes turime iš tikrųjų įtvirtinti tą finansinio operacijų apmokestinimą. Vyksta laisva prekyba. Mums reikia atviresnės Europos, stipresnės Europos. Kitais žodžiais, mums reikia daugiau Europos. Mums yra siūlomos ir sankcijos, kurios vieningai būtų taikomas visoje Europos Sąjungoje ir kurios būtų suderintos su projektu 2020. Ponas e, Fejo, e, paskaitysiu angliškai economic governance proposals, recognizing that for member states our valstybės e, sąjungos e, už Europos e, už euro zonos ribų turi įtraukti savanoriškai šitos mokesčius. Dabar nelaikas sukurti tokias sąlygas, kurios e, sukeltų Europos Sąjungos žlugimą. Dabar kolega Kanfin, dvi minutės. Dėkoju. Pone Barozo, pone Renai, aš tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų įsigilinsite, ką siūlo parlamentas, turiu galvoje Beres ir Fejo pranešimus, nes dėl ekonominio valdymo mes dalyvaujame bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Ir aš tikiuosi, kad bent jau su keturiomis proeuropinėmis didžiosiamis frakcijomis iš tikrųjų uh, E, puikiai padirbėjome siekdami dinamiško e, kompromiso. Mes kalbame apie įvairius klausimus - biudžetą, fiskalinius klausimus, valdymą ekonomikos, tačiau e, mes turime dabar daryti ir komisija taip pat savo ruoštu turi, turi apie tai galvoti, mes turime galvoti apie bendrą paketą ir komisija turi atitinkamai siūlyti teisėkuros pasiūlymus galvodami apie bendrą paketą ir turime galvoti apie e, krizės nugalėjimą, išeimą iš krizės ir turime e, sujungti ir fiskalinius klausimus, ir biudžeto klausimus, bei makroekonominius klausimus. Ir jeigu jūs eisite šituo keliu, tai parlamentas tikrai palaikys jūs. Tuo tarpu, jeigu jūs kalbėsite tik tai apie valstybės e, finansus, e, Jūs prieš keletą metų juk sakėte, kad Ispanija geriausiai laikosi augimo ir stabilumo pakto ir sakėte, kad, valstybė, kad Ispanijos valstybės finansai yra puikioje padėtyje. Tuo tarpu žinome, jog dabar Ispanijos padėtis yra labai bloga, tas pats pasakytina apie Airiją. Tad nereikia kreipti dėmesio vien tik tai į e, valstybės finansus, tai neleis išeiti iš krizės. Šiandien uh, Mes kalbame apie du pranešimus, dėl jų bus balsuojama rytoj ir ten yra kalbama apie įvairias priemonės, kuriamis siekiama e, išeiti iš krizės. Reikia daugiau biudžeto drausmės, taip, tačiau reikia taip pat galvoti ir apie socialinius aspektus. Reikia taip pat ir Europos e, fiskalinio paketo bei biudžeto paketo, kad tai e, leistų optimaliai išspręsti E, mokesčių klausimus. Norėčiau paklausti pono Baroso ir pono Reno, ar jūs teigiamai žiūrite į e, konsoliduotą mokesčių bazę įmonėms. Dešimt metų apie tai kalbama, tačiau jūs trukdydavote realiai gyventyti šitos dalykus, dabar turite progą tai padaryti. Dėkoju. Dabar e, žodis ponui Zylė pusantros minutės. Dėkoju, ponė komisijos pirmininkė, brangus kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjams, o taip pat šešėliniams pranešėjams, mano kolegoms, ponui Klinsui norėčiau padėkoti ir komisijos pirmininkui, kadangi mes pasiekėme kompromiso. Kalbėsiu tik tais apie dvi pozicijas, kurios man atrodo nepatenkinamos. Tai neliečia nei Prancūzijos, nei Vokietijos. Pirmiausia, E, buvo investicijos, tarptautinės investicijos atliekamos tarp valstybių, valstybių ir 2004 metais buvo padidėjusi privati skola daugiau nei 10 kartų. Šalia to atsirado e, e, keitimo mechanizmo rizika ir reikėtų pasižiūrėti. Dabar šeimoms labai sunku kreditus gražinti. Šitas aspektas pranešime nepakankamai atspindėtas. Antras dalykas susijęs su pirmoju. Jeigu dabar kalbame apie naują valstybę, kurio BVP nukrito iki E, buvusio lygio 2004 metais skola padidėjo 10 kartų e, ir panašiai, tai galime suprasti, kad dabar jau turbūt BVP e, vienam gyventojui nebus skaičiuojamas kaip vienas iš svarbiausių kriterijų. De França, no nu, chamado Acordo de Deauville, além de serem inadmissíveis. Dėkuoju. Vokietijos eh, ir eh, Prancūzijos davylio susitarimas yra eh, nepriimtinas ir jisai rodo, kas iš tikrųjų diktuoja savo valią, gindama savo ekonominius interesus, tai rodo ir tam tikrą agresyvumą E, tautų e, atžvilgių, žmonių atžvilgių, kurie yra nukentėję nuo e, antisocialinės ir neoliberalios politikos Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, kur jau yra, yra beje numatyti streikai 24 lapkričio. Matome, kad neoliberali politika nepasiteisino, kad dėl, to, dėl jos didėja e, skurdas ir visuomenės susiskaldimas bei socialinė atskirtis, todėl e, ES gali iš tikrųjų kilti labai rimta padėtis šito požiūriu. Ir e, visi pažadai jog situacija gerės, nepasiteisino. Dėl to, kad e, buvo naudojamos spekulacinės e, priemonės ir dabar didėja nedarbas ir situacija gali tapti dar rimtesnė tiek jaunimui, tiek ir pagyvenusiems žmonėms siekdami pažangos Europos e, ir socialinės Europos turėtume veikti aktyviai. Dėkoju. Norėčiau, kad laikytumėtės kalbėjimo laiko, nes e, antraip mes turėsim labai vėluoti balsuodami, o balsavimas bus labai ilgas. Todėl aš e, dabar atimsiu žodį, kuomet viršysite kalbėjimo laiko. Dabar žodis e, ponui Imbrasui, pusantros minutės. Gerbiamas ponė pirmininkė, kolegos, aš keletą žodžių apie specialaus krizės komiteto darbą kuris iš tikrųjų nuveikė didelį darbą ir pateikė gerų rekomendacijų bei pasiūlymų. aišku būtų idealu jeigu visi jie rastų savo vietą komisijos rengiamuose dokumentuose. būtina kad komisija nepamirštų pagrindinių ir svarbiausių dalykų. vienas iš jų sukurti reguliavimo ir priežiūros sistemą kuri apimtų visas finansų rinkas finansines priemones ir finansų įstaigas. komisija turėtų nukreipti savo veiksmus dėl naujų darbo vietų kūrimo ir juos sieti su kovos su skurdu ir socialine atskirtimi priemonėmis. visos pastangos šia kryptimi turi būti labai orientuotos daugiausiai orientuotos į jaunimo įdarbinimą. krizės įveikimui būtini neatidėliotini taipogi infrastruktūriniai sprendimai dėl atsinaujinančių energijos šaltinių ekologiškos energijos efektyvaus energijos vartojimo transporto pastatų sektoriuose europos energijos tinklo būtų labai gerai kad praėjus lygiai metams nuo šios dienos posėdžio komisija galėtų ateiti ir pasakyti jūsų pasiūlytos rezoliucijos nuostatos neliko popieriuje bet mes pritaikėme štai šiuos konkrečius specialiojo krizės komiteto pasiūlymus ir jie jau davė konkretų efektą. dėkui už dėmesį. Merci už laik, Dėkoju už e, kalbos laiko laikymasi. Dabar ponė Marvai Kristina, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Europos parlamente jau du kartus vyko diskusijos dėl skurdo ir kovos su skurdu. Šiandieną Europos parlamentarai labai apgailestauja, kad europiečių situacija dar labiau blogėja, kad didėja nedarbas, kad e, daugėja benamių ir panašiai. Visa, daug kas galvoja, kad tai, galima pagalvoti, kad visa tai atsirado dėl gamtinių nelaimių, dėl tsunamių ir panašiai. Nieko panašaus. Dėl politikų sprendimų tokia situacija susidarė. Dėl neoliberalinės politikos, kurią jūs patys kuriate su kai kuriomis tik tais išimtimis. Vargas, skurdas ir toliau didėja. Ir toliau didės, jeigu nepakeisite savo uh, e, orien, uh, e, vertybių Čia tarsi gydytojas, kuris mato, kad ligonio padėtis negerėja ir vis tiek jam taiko tą pačią terapiją, tuos pačius vaistus ir dar netgi bausmes, jeigu tuos vaistus kaip nors netaip geria. Čia reikėtų pasirinkti tarp įvairių vertybių sistemų. ES visuomet kelia klausimą, kokie sprendimai yra patys geriausi, kalbant apie e, naudą, apie pinigus, apie multinacionalinės bendrovės, apie bankus ir panašiai. Tačiau niekada teisingo sprendimo nukreipto, orientuoto į žmonės ES neieškojo ir nepasiūlė. Reikia konkurencija reikalinga. Tačiau reikia žiūrėti ir solidarumo, ir socialinio teisingumo. Ir dabar jau reikia priimti gerus sprendimus. Dėkui, ponė Marvai. Pusantros minutės. Pone pirmininkė. Tam tikrų teigiamų signalų yra, tačiau yra dar ir grėsmė, kad situacija dar pablogės, nestabili, sakykime, bankinė sistema, viešasis deficitas kai kuriuose valstybėse narėse rizikuoja tiesiog e, nurėdėti į apačią, jeigu mes neįsikišime. Pone pirmininkė, darbo grupės rezultatai gana neaiškus, tačiau norėčiau pasakyti, kad aš kaip pranešėja manau, jog veikti reikia greitai. Ne tik taryba turi dirbti greitai, bet ir komisija e, turi dirbti, tačiau e, čia jau taryba turėtų e, būti pasirengusi teisingus ir protingus pasiūlymus priimti. Reikėtų imtis teisingų priemonių ir tą padaryti greitai, pagal Lisabonos sutartį veikti. Mūsų parlamentas dabar pagal stabilumo ir e, e, augimo paktą e, taip pat turėtų pilnai atlikti savo vaidmenį, kad atsirastų realus, reali e, ekonominė sąjunga. Ačiū poniai Vartman. Žodis ponui Koferati, dvi minutės. Taip gli effetti della sono assai pesanti sulla. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos e, valstybės susiduria su labai sunkia padėtimi ir jeigu dabar pažiūrėtume į tai per socialinę prizmę, tai prieitume išvados, kurią iš esmės e, ir, ir, ir turi remtis e, komisija. O išvada yra ta, kad turbūt sunkiausia padėtis dar mūsų laukia, nes pažeidžiamiausi e, sluoksniai gyvena labai sunkiai, tuo tarpu kol kas užtikrinti naujų darbo vietų e, e, kūrimo nelabai įmanoma. Turime užtikrinti, kad šitos krizės, kuri prasidėjo finansų srityje ir paskui apėmė visą ekonomiką ir dabar paliečia socialinę sritį, kad jie patys e, pažeidžiamiausiai nukentėtų mažiausiai. Pagrindų direktyva dėl minimalių e, pajamų užtikrintų iš tikrųjų yra e, svarbus, svarbi priemonė kovojant su šita labai rimta krize. Kri, krizę galima nugalėti užtikrinant augimą. Tam reikia tikslingų investicijų, tinkamo prioritėtų apibrėžimo, sprendžiant, kam turi būti skiriama daugiausiai e, turimų lėšų. ES e, biudžeto tam nepakanka ir komisija sakė, jog reikia papildomų lėšų ir papildomo e, e finansavimo infrastruktūrams ir taip pat investicijoms didinant e, konkurencingumą Kalba šitame kontekste sukasi ir apie e, finansinių operacijų apmokestinimą. Kitų alternatyvų neturime ir tai yra inovatyvus sprendimas ir tikiuosi, kad e, parlamentas patvirtins e, siūlomas rekomendacijas. Dėkoju. Pone, ponas Klins, pusantros minutės. Brangus kolegos, e, G20 valstybės siekiant didesnio stabilumo pažadėjo veikti labai e, vieningai, tačiau šiandieną dar toli gražu tokia situacija nėra susikloščiusi. E, pirmiausia, reikia apginti nacionalinius interesus, dabar grįžome prie business as usual principų. Mes norime, kad žmonės vis tik tais veiktų e, kolektyvinio intereso labui. Mm, mes turime dar labiau pagilinti integraciją, mes turime suderinti savo ekonominės politikas ir savo ekonominius projektus, kalbant apie energetiką bei transportą. Mums reikalinga tokia vidaus rinka, e, kuri veiktų. Mums reikalingi ištekliai, kad savo ambicingų tikslų Europą 2020 pasiektumėm. Reikalingi alternatyvūs finansavimo šaltiniai, reikaling, reikia daugiau ekonominių metodų ir mažiau tarp vyriausybiškumo. Ta inercija reikštų, kad atsitraukiame. Reikia e, disciplinos ir tik disciplinuoti būdami laimėsime piliečių pasitikėjimą. Darbo grupės rezultatai turėtų būti tokie, kad situaciją galėtumėm pagerinti. Deja, tie pasiūlymai kažkur išnyko, kai pamatėme Dovilio susitarimus ir mūsų piliečiai eilinį kartą nusivylė politiką ir politikais. Per un minutą. Ačiū, dabar ponas Winborn. Iš esmės šios abi, abi, abi temos yra susijusios. Tai visų pirma, kad mes turime kovoti su krize, kad mes turėtume numatyti krizės ir kovoti su jomis. Visų pirma, kad mes galėtume valdyti e, viešasias išlaidas ir kovoti su pasauliniu ekonomikos disbalansu. Čia iš esmės e, valstybių ištų departamentai arba finansų ministerijos iš tiesų yra atsakingos už tokius dalykus, kad būtų susitarta dėl tokių taisyklių, kad būtų griežtesnė fiskalinė drausmė, turi būti tam tikros e, griežtesnės priemonės taikomos. Mes turime, e, kad pasiekti, kad ES jiems suteiktų galimybės siekti tinkamesnių priemonių ir e, atsargiai stebėtų ir kontroliuotų savo viešos, viešasias išlaidas. E, būtent, kad mes apsaugotume nuo būsimų rizikų ir pavojų. Čia mes turime sukurti tokią, tokią sistemą, kuri nebūtų priklausoma vien tik tai nuo kredito reitingo. Tam e, reikia, kad visos institucijos tai atsižvelgtų. Mums reikia nacionalinių institutų, nacionalinių priemonių sistemos La parola all'onorevole Kuntis per un minuto e tre. Dėkuoju, panas Kundis, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, pasisakau GUE frakcijos e, vardu ir kalbu apie ponios Bereš pranešimą ir paaiškinsiu, kodėl mes balsuosime prieš jį. Pane pirmininkė, buvo istorinių kai kurių nuorodų pateikta ir šis pranešimas palyginus. Pa, e, su e, pirminiu variantu galėtų būti traktuojamas kaip senas pergamentas, palipsest vadinasi graikiškai. Taip. Mūsų pranešėja paaiškino krizės priežastis ir siūlo e, sprendimus, tačiau e, kairieji ir dešinieji susitarė dėl tokio teksto, kuris e, iš esmės netrodo kaip parlamento e, siūlomas tekstas, o kaip komisijos e, tekstas. Ir ten dabar kalbama apie mano išvardintus dalykus. Mes anksčiau kritikavome Europos centrinio banko vaidmenį, pateikėme pakeitimų, kritikavome daugelį kitų aspektų ir teigiame, jog ES e, trajektorija yra bloga šitoje srityje. Žinome, kaip reaguoja darbuotojai Graikijoje, Vokietijoje, žinome apie streikus. Graikijos e, e, darbuotojai taip pat laikomi tam tikromis jūrų keulytėmis, bandamaisiais triušiais. Todėl mes šio teksto nepalaikysime. Ponas Bargecijų. Mes norėjome, kad e, būtų skirtingai traktuojami e, įvairūs bankai tačiau, e, šitame kontekste, tačiau pasiūlyme apie tai nekalbama. Dėl finansinių operacijų apmokestinimo. Mes manome, kad iš visų, visų valstybių darbuotojai protestuos prieš tai, kas siūloma. Ką veikia bankai krizės metu? Bankai perka vertybinius popierius. Ir tai yra susiję su išvestinėmis priemonėmis ir kitais dalykais. Tuo tarpu nieko nedaroma. Ir mes tikrai gyvename bankų ir bankininkų Europoje. Mes manome, kad reikia veiksmingai kovoti su spekulacijomis. Pone Merkel taip pat minėjo šitą aspektą, tačiau buvo labai smarkiai kritikuota. Dėkuoju. Kolega Pitikainen pusantros minutės. Pone Birminkė, tik tai porą metų praėjo po e, finansinės krizės pradžios ir praėjo tik tai pusę metų, kai iš esmės mes bandome kovoti su ją. Ir mes pastebime, kad čia mes bandome susiekti bendro sprendimą. Čia mes e, Šiuo atveju parlamente remiamės e, pono Perešo ir pono Fajo e, pranešimais. Mums e, pagal juos reikėtų daugiau kontroliuojamesnės ir prognozuojamos ekonominės politikos. Mes turime sustiprinti savo kontrolės mechanizmus ir Čia mes turime atitikti e, Europos žmonių lūkesčius ir tai atsispindi ir ekofino pasiūlymuose. Mes turime sustiprinti augimo strategiją, būtent, kad augimas būtų užtikrintas e, atsakingomis socialinėmis priemonėmis. E, ir kad tai turi būti įtraukta ir atsispindėti 2020 m. Europos strategijoje. Mums reikia naujos Europos ekonominės valdysenos, kad ji padėtų mums siekti šių šių tikslų. Ir, žinoma, čia e, šitas apmokestinimo klausimas, aš prašyčiau, kad komisija čia atidžiau jie panagrinėtų, atsižvelgdama į visą europinį kontekstą. Mums reikia e, Europos, kuri kalbėtų pasaulyje vienu balsu, o tam reikia geresnio finansinio reguliavimo. Ir baigiant norėčiau pasakyti, kad e, mums reikia komisijos iniciatyvos. Mums e, reikia, kad komisija e, rūpintųsi piliečiais, o nerūpintus vien tik tai darbo grupių darbu. Ačiū, panas Bulmanas. Dvi minutės. Pone komisijos nary, panas, panas pirmininkė, iš tiesų tai galėtų būti laikas, kai e, yra duodami pagrindiniai atsakymai. Tačiau netrodo, kad mes sulauktume to atsakymo. Iš tiesų, e, reforma stabilumo ir augimo paktų nėra atsakymas į dabartinę krizę. Mums reikia rasti bendrą vardiklį būtent mums reikia surasti tam tikrą bendrą tą e, vardiklį. E, aš norėčiau palinkėti čia sėkmės e, komisijai, kur iš tikrųjų dirba puikiai, o pasveikinti norėčiau ir tarybą kuri taip pat ir prisidėjo prie naujų pasiūlymų ir kad nebegali būti blokuojami, pavyzdžiui, kiti pasiūlymai. O kągi tai reiškia mums? Iš tiesų, Mes neturime jokios reakcijos, jokio atsakymo į finansinę krizę. Kur yra ta dalis, tas straipsnis, kur pasiūlyta, kaip mes galime išmokti įveikti tokias krizės? Tai iš tiesų e, mūsų frakcijų tai yra svarbiausias dalykas šis klausimas. Ir mes čia diskutuojame dėl jo iš, e, iš, e, šiame parlamente. Mums reikia didesnės reformos, skaidresnės reformos. Mums reikia tam tikro turinio mes iš tiesų, jei manome, kad jeigu jūs nesižvelgsite daugiau į turinį šio finansinio reguliavimo, tada iš esmės mes sukursime tik tai daug tokius dokumentus, kuriuos jau rytoj galėsime išmesti iš šiukšlių dėžę. Tai e, skirtumas yra toks, ar mes investuosime į supūvusią biurokratiją ar į mūsų ateities interesus. Taigi, kokie bus jūsų e, pasiūlymai? Kaip atsiras šitas skirtumas? E, Vadinasi, e, ši, ši, e, šitų klausimų mes dar nediskutavome ir aš manau, kad čia jūs turėtumėte vadovauti šią diskusiją. Mes turėtume atsižvelgti ir teisės aktuose į tai. Čia uh, Europos parlamentas taip pat uh, turėtų kreipdėmėsi, ar, ar nedarbas yra svarbus faktorius uh, ekonomikos augimo, ar ne. Ramon. Dėkui. Ponas Tremos. Uh... Dėkui. Brangus kolegos, finansinė krizė mums suteikia galimybę eiti į priekį, integruojantis Europoje. Aš norėčiau pasisakydamas susitelkti ties tuo, kad reikalinga ES šalims m, mm, išdo ministras. Žinau, kad kai kurioms šalims tai yra delikatvi tema, delikatus klausimas, tačiau tą klausimą per artimiausius keliarius metus tikrai reikia spręsti. Tokiu būdu galėtumėm labiau harmonizuoti ES politikas ir ši e, ministerija, išdo ministerija galėtų geriau finansuoti Europos infrastruktūras. Europos sąjungai reikalingi nuosavieji ištekliai, e, Ir ši ministerija ir galėtų rinkti europinius mokesčius iš valstybių narių. Tokiu būdu, brangus kolegos, be tikros autonomijos leidžiant, e, kaupiant pinigus, nebus autonomijos juos leidžiant. Tai yra politinis sprendimas, tačiau tos politinės valios kol kas nėra ir politinės valios nėra labiausiai iš Vokietijos pusės. Dešimtajame dešimtmetyje Vokietija turėjo tam tikrą politinę viziją, kuri leido sukurti eurą. E, ir dabar Vokietija kaip tik tais turėtų pasisakyti būtent už tokios ministerijos, išdo ministerijos sukūrimą. Dėkui. Dabar žodis ponui Streičiak. Vieną minutę. IT Pone pirmininkė, nuo šio ryto dalyvaujame diskusijoje ir manyčiau, kad teisūs yra tie, kurie sako, kad ES susiduria su, atsiduria labai didelėje sankryžoje. Kai e, teisūs tie, kurie pasisako už stipresnę Europą, bet mažuma Europos parlamento narių mano, kad ES ir toliau turėtų e, remtis labiau tarp vyriausybiniais principais. E, planai įvesti europinius planus, kažkokios tai inovacinės e, iniciatyvos ir panašiai yra dabar nurodomos ir manyčiau, kad Europa turėtų įgauti daugiau svorio lyginant su valst... nacionalinėmis valstybėmis. Deja, mes negirdėjome, kad būtų kalbama apie tai, kad būtų mažinamas agentūrų skaičius, nes kartais jų veikla yra labai abejotina, o ypatingai neskaidri ir neteisinga yra bendroji žemės ūkio politika. Jurginas Klūtė. Ačiū. Ekonominė valdysena tai kaip jinai dabar vystosi, yra iš tikrųjų tik yra koncentracija į taupimo politiką ir konkurencijos politiką. Čia Ispanijos kolega tą minėjo šią problemą. Vokietijoje iš tikrųjų neatsižvelgiam į eksporto e, problemą, tai kad turi būti orientuojamasi labiau į eksportą. Ir tai yra pagrindinė problema ne tik Vokietijoje, bet ir Europos Sąjungoje. Vokietijos e, konkurencijos politika vyksta tik tai atsižvelgiant į vidaus poreikius, į vidaus vartojimą. Uh, O konkurencija iš esmės dabar vyksta tik tai dėl, dėl e, atlyginimų dydžio. Todėl e, didžiulis spaudimas vyksta kaimininėms valstybėms, būtent e, darbuotojams kaimininių valstybių, kovojant tik tai dėl darbo išlaidų. Ir iš tiesų čia ekonominės valdysenos grupė turėtų pakoreguoti šitą situaciją ir netylėti. Gozės, per 1 minutę 30. Pas Gozės, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, ponė tarybos atstovė. 68 metais mūsų kolegos konbendito draugai Paryžiaus sienų E, rašė tam tikrus žodžius, o apie veiksmus kalbos nebuvo. Dabar atvirkščiai yra įmamasi veiksmų, bet mažai kalbama. Mes girdime daug žodžių, bet mūsų piliečiai nemato rezultatų. ES reagavimo laikas neatitinka tų e, tikslų, kuriuo, tų iššūkių, su kuriais susidurime. Mes turime užtikrinti bendrijos dvasios įgyvendinimą ir turime prisiminti parlamento vaidmenį šiame kontekste. Mes turime imtis pastangų, kad bendro sprendimo procedūros būtų laikomasi. Komisijos pirmininkas dėkojo keletą kartų parlamentui už jo paramą, tačiau parlamentas nėra vien tik tai e, paramos kažkokios e, davėjas. Jisai e, E, dirba ne tik tai tam, kad aptartų e, ta, komisijos siūlomus e, teisės aktus, jisai turi dalyvauti aktyviai tame procese. Kalbant apie G20, G20 susitikimą, ES turi kalbėti vienu balsu ir vaidinti tą vaidmenį, kurio tikimasi iš jos ir siekti, kad nebūtų vien tik tai tušios kalbos, kurios neturi jokios ateities. Gerbimi kolegos, iš tikrųjų mes turime daug kalbėtojų, tačiau laiko nelabai yra. Mes laukime 12 valandos uh, pono pirmininko pranešimo. Dėl to aš norėčiau, kad, greič, e, kad kalbėtume vis dėlto trumpiau, nes kitu atveju mes neturėsime laiko išklausyti kitų. Dabar panas uh, e, Ferreira. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Ponė komisijos nariai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Fajo už tą darbą, kurį jisai atliko, rengdamas pranešimą. Už tai, kad jisai buvo pasirengęs kompromisams. Ir kad jisai parengė tikrai puikų pranešimą remdamasis turimais duomenimis ir kompromisais. Ir e, mes e, nusprendėme, kad parlamentas tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, e, finansų kontrolės e, klausimais, gali tikrai e, užimti stiprią poziciją, kad atstovautų ir piliečių poreikius. Ir tai turi būti pripažinti. Pripažįstama. Šitas aspektas yra tada svarbus, kai teisėkuros paketas su šešiais pasiūlymais yra aptariamas. Iš tikrųjų, šitie pasiūlymai yra labai jautrus ir sudėtingi. Ir čia Europos parlamentas turi bendro sprendimo prieimimo teisę. Mes esame pasirengę e, užmėgsti dialogą šiame kontekste ir e, ponas Fajo savo pranešime pabrėžė kai kurias aspektus, kurie yra tarsi padrasinantis. Vienas iš tų aspektų yra tas, kad ekonominė valdysena yra daugiau negu vien tik tai sankcijų paketas. Tai augimas, užimtumas, į tai yra atkreiptas dėmesys. Ir e, čia yra nuo, ir iniciatyvos yra pabrėžiamas. Mums reikia tokių iniciatyvų, kurios leistų ES kovoti su šiomis problemomis. Tam reikia Europos valiutos fondo. Mums reikia, pavyzdžiui, pasiūlymų E, kurie spręstų valstybių įsiskolinimo problemas. Taryba ir komisija turi galimybę atkreipti dėmesį į piliečių poreikius šiais klausimais. E, Pone Ford. E, ačiū. Pirmiausia, mes kalbame apie veiksmus. Deficito ribos tam tikros yra pažeistos jau praeitie. Čia aš kalbu ne tik tai apie Ispaniją ir Airiją, bet ir kitas valstybės. Ekonomika tai nėra tikslusis mokslas, tai nėra tik tai skaičiai. Iš tiesų, e, čia e, turi būti e, kalbama ne, ne vien ekonomika, bet ir visą kontekstą. Mes turime tarsi socialiniu aspektu pažvelgti į valstybių biudžetą. Mes, mes galime E, galime rasti, pavyzdžiui, ir e, bankrutuojančių valstybių. Ir tai nėra tikrai tušti žodžiai. Aš iš tikrųjų žinau, kad žmonės yra susirūpinę dėl uh, Prancūzijos ir Vokietijos susitarimo, bet galbūt jie turėjo savo priežasčių. Jeigu rinka skolinasi pinigų, tai galbūt rinka turėtų uh, ir atsižvelgti savo nuostolius, o nemokesčių mokėtojai turėtų padengti jų nuostolius. Uh, Pane Hübner. Uh, Kolegos, iš tikrųjų yra mūsų realybėje ne tik geri, bet ir blogi dalykai. Mes turime suprasti tai. Mes turime įsigilinti į savo praeitį, kodėl atsirado šitą e, krizę ir ar ES atliko savo namų darbus kovodama su šią krizę. Mes turime tiesiog dabar atsižvelgti į ateitį ir e, atsižvelgti į Europos ekonomijos valdyseną. Jų e, tos valdysenos darbo grupės pasiūlymus, kaip galime padidinti augimą Ir mes turime dabar užimti vėl savo tvirtą padėtį e, visame pasaulyje, kokį turėjome prieš 2008 e, metais. E, G20 iš esmės atsirado dėl baimės, dėl globalinių problemų. Ir globalinis atsigavimas yra susijęs tik tai su mūsų bendru darbu. Mes turėtume siekti e, fundamentalių struktūrinių pokyčių, kad Europa taptų konkurencingesnė. Ir e, Europos e, keitimosi mechanizmas turėtų būti susijęs ir su aplinkinė ekonominė realiai situacija. Tai kad ekonominiai pagrindiniai subjektai atsiranda šiuo metu. Todėl būtinai mums reikia imtis kolektyvių veiksmų reaguojant į šios pokyčius. Tik tai tokiu atveju e, Europa galės šiuose kolektyviniuose veiksmuose atlikti savo pagrindinį vaidmenį. Mes turime supaprastinti re, reformą, mes turime uh, stipresnį atstovavimą įtvirtinti eurozonoje. Kitu atveju mes e, sulauksime tokių nuostolių, kokių negalėsime jau pašalinti. Pirmininkė, brangus kolegos Europai, blogai, pasauliu negeriau. Tarybos atstovas pabrėžė, kad globalizacija reikalauja veikti europinių lygių, o taip pat tarptautinių lygių. Tačiau stebėdamas tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, tarptautiniu mastu, tu esi priverstas konstatuoti, kad konkrečių, konkretų, kon, konkrečių veiksmų būtent trūksta teigia, kad didesni ir mažesni vadovai mums vadovauja, e, bet pagrindinė išvada, kuri būna pateikta kiekvienoje taryboje, būna tokia, kad reikia iš naujo susirinkti. Tas G20 neturi jokio pagristumo e, tarptautinėje teisėje Ir e, G20 yra tokia e, apsišaukeliai. Tai yra turtingų šalių e, klubas, kurios, kuriuose yra keletas tokių besivystančių šalių ir abejotinų šalių kaip Saudo Arabija. Vien tik pažadai, vien tik tušti žodžiai darbų niekuomet nėra ir Europą dabar tarsi apvainikuodama e, tarėsi, Europą tarėsi tarp Europos ir e, tarp Vokietijos ir Prancūzijos. Norėčiau pasakyti, kad niekas nesivysto gerai, Europą ir parlamentas bando išgelbėti Europą ir apginti e, europinį metodą. Ačiū. Pane Bastos, pusantros minutės. Ačiū, panė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pas, e, pasveikinti ir padėkoti poniai Bereš ir jos e, bendradarbiams už šitą puikų pranešimą, dėl kurio mes šiandien diskutuojame. Tai yra puikus indėlis į mūsų diskusiją ir čia e, pirmiausia atsižvelgiama į mažas ir vidutinės įmonės ir apie ateities gerovės užtikrinimą. Yra daugiau negu 20 milijonų mažų ir vidutinių įmonių ES. Kiekviena šitų įmonių galėtų sukurti darbo vietų ir tai reiškia, kad e, būtų sumažintas e, nedarbo lygis. Šiame dokumente taip pat yra pateikti pasiūlymai e, dėl tam tikrų priemonių, kai mes galėtume iš krizės išsivaduoti. Pirmiausia, rinkos ekonomiką reikėtų stiprinti, E, pašalinti konkurencijos apribojimus. Ir čia e, pirmiausia, mažos vidutinės įmonės turėtų gauti lengviau subsidijas ir kreditus, e, nes jos taip gali kurti ir naujas darbo vietas. Mums reikia naujo mažųjų įmonių Small Business Act teisės akto kad būtų sukurtas tam tikras e, tinklas, kad būtų e, e, keičiamasi informacija žiniomis, gerąją patirtimi ir inovacijomis. Taip tik tai būtų skatinamas ekonominis augimas. Be to, mums reikia tam tikro inovacijų ekonomikos organinio santykio ir bendradarbiavimo. Tai būtent, kad akademinis ir ekonominis pasaulis susilietų ir galėtų pasinaudoti geriausiais šio bendradarbiavimo rezultatais. Be to mums reikia sukurti ir naujas e, kvalifikacijas, būtent, kad galėtų būtų už, e, sukūrimas darbo vietos. Pane pirmininkė, ponas komisijos e, pirmininkas Baroso sakė šiandien savo pasisakymo pradžioje, kad ES dabar veikime labai greitai ir kad situacija taip pat keičiasi labai greitai. Na, šiaip e, greitis nebūtinai yra savaime geras e, dalykas. Tačiau e, jeigu atlikta giluminė analizė, tai aišku yra gerai. Pervanš Beres parengė savo pranešimą. Panas Krugmanas, Nobelio premijos laureatas, yra sakęs, jog finansų ministrai yra tam tikrą prasme stebukladariai. Aš manau, kad visų pirma turi būti remiamasi realos ekonomikos e, rodikliais mūsų kalbamoje srityje. Mes e, esame nusivylę, kad net, net to nedaroma ir nedaroma Europos lygmenių, nes juk mes esame sakę, kad reikia daugiau Europos. Pone Ivanova, pusantros minutės. gerbimi kolegos, e, pranešime, kuris buvo patiktas, mes e, prašome, kad ES veiktų Europos, e, Europos lygių ir siektų bendrų veiksmų. Tai būtent, kad Europos piliečiams būtų suteikta nauda, konsoliduojant mūsų ekonominę erdvę. Iš tikrųjų, čia mes kalbame apie e, augimo ir stabilumo paktą ir kaip jisai turėtų veikti ir e, kaip būtų konsoliduojami biudžetai ir ES strateginius tikslus. Ypač daug dėmesio skirta yra sąjungos politikai e, mažosiams vidutinėms įmonėms. Sąjungos politika prisidės prie energetikos tinkamesnio panaudojimo, prie transeuropinių tinklų ir tai padės tvariam augimui atsirasti. O mažos vidutinės įmonės yra ypač labai svarbios e, mūsų ekonomikos e, ateities augimui. Mes turėtume e, parengti naujas apibrieštis, kuris būtų taikomas mažos vidutinėms įmonėms, kurios skatintų verslumą, kad būtų įmami konkretus žingsniai, kad administracinė našta būtų mažinama. Mes iš tikrųjų nuoširdžiai tikimės, kad mūsų pasiūlymai padės parengti konkrečius veiksmus. Čia aš raginu visų pirma Europos komisiją imtis tų konkrečių veiksmų. Ir mes neturėtume gaišti laiko, pasirepoti rankovės ir imtis darbo. Ir tiesiog greitai reaguoti į esančią krizę. Aš, ačiū, aš matau, kad kolegos kai kurie kelia rankas entuziastingai ir nori pasisakyti. Tačiau, bet kokiu atveju, mūsų laikas yra ribotas ir Aš negaliu garantuoti, kad jūs gausite laiko pasisakyti. Čia bet kokiu atveju spontaniškai pasisakymai dar bus žinoma, tačiau e, mes turime mažai laiko. Pone Kadnai, jums vieną minutę. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Atsižvelgiant e, į ekonominį krizę, galima pasakyti, kad valstybės narės jos buvo paliestos skirtingai visų pirma, euro, eurozonoje galime pastebėti, kaip tai, kaip tai vystėsi. Nes kai kuriams valstybėms padėjo, pavyzdžiui, sanglauda, kito, kitoms neįtin. O čia matome, kad iš tikrųjų yra tam tikri skirtumai tarp valstybių narių. E, bendras vidaus produktas tai nebuvo pats tinkamiausias faktorius e, sprendžiant apie e, valstybių narių ekonominius rezultatus. Aš e, nežinau, ar mūsų dabartinių reformų poveikis bus tinkamas visoms valstybėms narėms. Tiesiog čia yra kartojamosios pačios klišės. Iš tikrųjų, e, sprendimas yra akivaizdus. Valstybės narė turi suderinti savo ekonomikas ir imtis atitinkamų priemonių, kad pasiektų bendro rezultato. Tai būtent daugiau Europos, daugiau europinių priemonių, kad būtų e, griežtesnė fiskalinė drausmė, kad būtų konsoliduojami biudžetai ir atsižvelgta į išteklių panaudojimą tinkamą. Ponas pirminkė, na, krizė dar kol kas tikrai nepasibaigė ir besivysinčios e, visokios e, šalis tikrai yra to liudininkės. <clears throat> ir Dovilio tas širvingas sustarimas tai irgi yra vienas iš tokių pavyzdžių. O baimės dar kol kas didelės. 2050-aisiais aš manau, kad Europa vis tik turės dar 6-7 procentus žmonių visų gyventojų, o visi kiti rodikliai taip pat mažės. Ar mes tikrai turime dar viens kitam daryti konkurencijos, užuot siekia bendrai pasaulinės konkurencijos, užuot veikdami kartu, nes tik tai veikdami kartu mes tos iššūkius pasaulinius galime. E, priimti. Mums reikia naujų priemonių, inovacinių priemonių ir ta diskusija dėl ateities finansinių perspektyvų yra puikia proga būtent tai aptarti. Dėl mokslinių tyrimų ir plėtros, dėl išorės veiksmų tarnybos, kam tai reikalinga, kam reikia dar 28 e, korpusą dar tokį sukurti instituciją. Reikėtų valstybės valstybėms daugiau suteikti daugiau galimybių konsoliduotis ir ES suteikti priemonių galų gale vykdyti tokią politiką, kurios tikisi jos piliečiai. Ačiū. Pona, ponas Bolis, pusantros minutės. Pone pirmininkė, manau, kad jeigu šiandien būtume įsiklausę diskusijas ryte, tai būtume pastebėję, kad iš tikrųjų buvo padirbėta per pastaruosius mėnesius ir tai tikrai galime pripažinti. Na ir mūsų specialiame komitetete taip pat daug padirbėjome. Tai rodo ir virš 600 pakeitimų, kurie buvo pateikti dėl pirminio pranešimo. Na, dabar viskas tarsi pratesta ir, ir pratestas komiteto mandatas, taigi manau tai yra teisinga. Krize dar nesibaigė ir Airija ką tik vos išvengė um, bankroto, Graikijos biudžetas taip pat vis dar lieka įsiskolinęs, taigi dar per nelik ankstyva atšaukti perspėjimus. Manau, kad būtina tęsti reformas ir manau, kad būtų pernelyg ankstyva baigti diskusijas dėl krizės priežasčių ir pasiekmių. Tikrai negalima teikti, kad krizė baigėsi ir nutraukti komiteto mandatą. Manau, kad tuo, pagrindų, kur, kas jau buvo pasiekta likščiau, reikia toliau dirbti ir tęsti darbą. Na, tai rodo ir platus pritarimas kris komitete. Aišku, galima būtų tekstą suformuoluoti kai kuriuose vietose geriau, aiškiau, tačiau pranešimas yra tas, tai kas jis yra, tai yra tarpinio laikotarpio pranešimas. Na ir labai svarbu tai, kad e, per antrąjį e, komiteto darbo E, per antrą komiteto darbo kadenciją turėtume tęsti tuos darbus, kuriuos jau pradėjome ir tikiuosi, kad tiek įsiekuros procese ir kiti komitetai mus parems. Pusantros minutės panas Kancianas. Dėkuoju, pane pirmininkė. Ir šiandien įsiklausiau labai didžiai šio ryto diskusijas ir vis dėlto man norėtųsi kai ką pasiaiškinti konkrečiai dėl tų priemonių, kurios yra labai aiškiai apibrieštos. Tai yra priemonės, kurios yra siūlomas pagal strategiją. Na, mes kaip Europos Sąjunga um, turime būti vieninga ir manau, kad būtent rengiant šias. Uh, priemonės padarėme didelės pažangos, žengėme tinkame linkme, tačiau man nelabai aišku, kaip yra dėl tos strategijos. Iš vienos pusės kalbame apie ją, o kita vertus kalbame apie stabilumą. Bet gan vėlyva dabar kalbėti apie augimą. Žmonės yra raginami daryti aukas e, ir tokiu būdu sustiprinti stabilumą. Tačiau pažvelkime į augimą. Ir manau, kad šiame etape užimtumas yra svarbiausias dalykas, turėtume jam daugiausiai skirti dėmesio, norime, kad žmonės turėtų tinkamas darbo vietas. Ir turėtume nurodyti e, ponui Barosu, kuris buvo atvykęs pas mus neseniai ir kalbėjo apie padėtį Europos Sąjungoje, kad ES strategija dėl dalyvavimo ir įtakos finansų rinkose turėtų būti aiški. Apie tai kalbėjome šiandieną ryte. Na, nenorime, kad valstybės narės šiltųsi pavieniui. Ir čia neretai pasitaiko piknaudžiamo šis rytyje. Godėjimais priekšsėdėtai, kungs, komisar, kungs. Eh, padom. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisarė, tarybos atstovai, per pastaruosius dviejus metus ES piliečiai daug nukentėjo nuo krizės. Mano šalies piliečiai, Latvijos piliečiai nukentėjo taip pat. Nacionalinė ekonomija smuko 20, ekonomika skuto 20 procentų, labai išaugo nedarbas. Mano šalies žmonės suprato, kad esant tokiai neįliniai situacijai reikia imtis neįlinių priemonių. Kokių priemonių mes ėmėmės, kad galėtume sutvarkyti savo viešuosius finansus? Latviai, mano šalies piliečiai, labai kantriai priėmė e, darbo užmokesčio sumažinimo priemonę, išaugo mokesčiai. Ir tuo būdu buvo apibriešta, kas yra stabilumas, ko mes siekiame. Bet man kyla dar susirūpinimo. Kodėl? Todėl, kad šiandien dar perskaičiau, kad Prancūzija ir Vokietija nenori finansinės valdysenos stiprinti ES, atvirkščiai norėtų susilpninti tą valdyseną. Ar tai reiškia, kad mano šalies žmonės šiaip savo priemė tas priemonės? Gerbiami kolegos, mes neturėtume leisti nutikti tokioms situacijoms, kad e, didelės šalis ir toliau pamažu daro tai, ką anksčiau darusios. Mes turime laikytis komisijos siūlymų ir laikytis griežtos finansinės kontrolės. Ačiū. Kolega Hokmark, pusantros minutės. Pone pirmininkė, aš manau, kad mes turime aiškiai pasakyti dėl vieno dalyko. Mes turime pasimokyti iš ekonominės krizės. Ji labiausiai supurtė ES ekonomiką. Kitose pasaulio dalyse mes matome taip pat, kad jau atsigaunama po krizės. Europoje to atsigavimo ženklų dar labai maža. Matome, kad ir toliau išlaidaujama per nelyg. Manau, kad Vienas iš didžiausių iššūkių, kurį turime, yra ekonomikos augimo trūkumas. Mes pradėjome tą augimą, tačiau būtina taip pat tuo pat metu stabilizuoti viešuosius finansus. Ir štai čia kyla susirūpinimas. Kaip sakė prieš tai kalbėjęs kolega, kai kurie ES lyderiai kalba apie lankstesnės taisyklės, kurios būtų taikomos stabilumo ir augimo paktui jos net yra pasiryžusios vos nesutartis keisti. Tačiau aš nemanau, kad ES reikia dešimtmečio diskusijų dėl sutarčių pakeitimo, kad reikia didesnės dezintegracijos. Priešingai, aš manau, kad labiau reikalinga yra integracija. Mums yra reikalingas augimo ir stabilumo paktas. Reikia numatyti griežtas sankcijas jo nesilaikymo atveju. Svarbu, kad biudžeto deficitas mažėtų. Mes Tuo pat metu turime atlikti reformas, kad didėtų ekonomikos augimas, turime atverti ES sienas, turime atverti kelius konkurencijai. Tai štai kaip turėtume veikti. Ir G20 sustikime būtent apie tai pirmiausia ir turėtume kalbėti. Dėkoju. Kolega Skilakakis, prašau. Pane pirmininkė, perves pranešime dėl ekonominės krizės. Tai yra mūsų šios dienos put, pu, darbo atvarkė 32 pastraipio kalbame apie valstybės narės ir konkrečiai apie savo e, šalį galiu pasakyti, kad ir ji nesugebėjo sukurti tikro ekonomikos atgaivinimo plano. Ir tiesą sakant, visos e, priemonės iki 2012 metų apsiriboja e, mokesčių didinimu ir biudžeto išlaidų mažinimu. Na, e, mūsų šaliai, Graikijai, tai yra aktualu ir manau, kad turime paremti Beres pranešime išdėstytą poziciją, ypač kai kalba eina apie valstybės įsiskolinimą. Ir čia norėčiau priminti tas šalis, kurios nebeturi galimybės pasinaudoti tarptautinėmis finansų rinkomis ir jų paslaugomis. Turime ieškoti pas alternatyvą, jeigu norime mažinti. Jeigu, Jei nemažinsime įsiskolinimo, neturėsime prieigos prie finansinių rinkų. Jeigu neturėsime prieigos prie finansinių rinkų, nebus augimo. Aš manau, e, kad tai labai svarbu ypač žmonėms ir turime jiems pasakyti, kokia yra iš tikrųjų padėtis. Na kągi, pereikime prie spontaniškų pasisakymų raundą. Mm, na, laikas mums leis suteikti žodį maždaug dešimčiai kolegų. Na ir aišku, visi turėtų pasisakyti kiek įmanoma trumpiau, atsiprašau už tai, tačiau bijau, kad čia negalėsiu pakeisti taisyklių, ponas Klamė. Iš, viena, ponas Kelė, vieną minutę. Na, pasisakysiu per vieną minutę. Aš norėčiau priminti du pasisakymai. Pirma, ponios Danutė Hübner. Ji pasakė, kad Europa neegzistuoja vakme ir panašias telis pasakė, kad e, ES negali daryti vieną pastangų. Taigi, iš tikrųjų, ES yra sudėtinga. Ir reikia čia prisiminti didžiai 20 ir jungtinių tautų. Um, um, kontekstą, didelis nedarbas virš 10 procentų. Na ir Ir jeigu, jeigu nebus pasaulyje š, kitų šalių, kurios nenorės prisidėti, tai mes negalėsime to padaryti vieni, nes dėl mūsų pastangų tik mažės mūsų konkurencingumas ir nedarbas. Antra, mūsų Europos Sąjungoje mes ne tik tai turime kalbėti vieni balsu, tačiau elgtis iš vien taip pat turime. Na, buvo minėta valdyba, gub, e, mes turime suteikti ir tai valdybei galimybę parodyti, ką jie gali. Chciałbym wyrazić zadowolenie z faktu. Ponas pirmininkė, <clears throat> aš džiaugiuosi, kad e, pranešimas dėl geresnio valdymo ir stabilumo buvo paraš, surašytas. Aš tikrai dėkoju ponui Fejo pranešėjui. Aš esu įsitikinęs, kad naujosios iniciatyvos, tarkime, priež, ekonominis priežiūros paketas ir europinė, europinis pusmetis tikrai padės mums išvengti tų ateities krizių ir padės bent jau tų krizių padarinius švelninti. Tikrai yra labai svarbu tęsti e, koordinavimo gerinimo darbinus, darbus ir valstybių narių ekonominės politikos didesnio matomumo skatinimo darbus. Reikia didesnės sanglaudos e, bendrijos lygių tarp valstybių narių, ypač kalbant ir apie nacionalinės išlaidas, kurios yra susijętos su bendrijos išlaidomis. Ir taip pat reikia išanalizuoti bendrijos ekonominės išlaidas. Ačiū. Ponas Ganio, vieną minutę. Pirmininkė, porą žodžių. Visų pirma, noriu pastebėjimą tokį pasakyti dėl Prancūzijos, Vokietijos tos koalicijos. Aš manau, kad mes turime, na, galiausiai pozityviai reaguoti į tai. Labai dažnai sakome jau kokiu nuo 2007-ųjų, kad nebėra to e, prancūzų vokiečių variklio ir tuo pačiu apgailestaujame, kad prancūzijos vokietijos pasiūlymai tam tikra prasme yra e, per, įperšantis vergyje, tarkime, yra prancūzijos požiūrių. Reikia atsižvelgti, kad tokie posakiai yra padaryti dėl to, kad Prancūzija tiesiog stengiasi išvengti sudėtingos ekonominės situacijos. Taip pat reikia konstatuoti, kad tose kalbose, pasiūlymuose nėra jokio kažkokio pozityvaus siūlymo, kaip, tarkime, rodo Bereš pranešimas. Ir tai neleidžia turėti tikros ekonominės valdysenos Europos Sąjungoje. E, Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Uh, kríza je veľmi komplexný fenomén a tak dovoľte pre krátkosť času aspoň pár bodov. Krizė yra sudėtingas reiškinys. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Nacionalinės ekonomikos pirmiausia remiasi savais nacionaliniais rodikliais. Žinoma, viešoji skola yra tas dalykas, kurį reikia stebėti. Vyriausybės turi ieškoti ekonominės veiklos, vystydamos labiau valstybinio sektoriaus veiklą, kad užtikrintų darbo vietų kūrimą. Gerbiami kolegos, mes kalbame apie skaičius, bet pamirštame tuos, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Nedarbas yra didžiulė rykštė, prastėja socialinė ir ekonominė padėtis. Jeigu nekoordinuosime ekonominės politikos ir nereguliuosime ekonominio sektoriaus, tai tuomet išgyventi krizę bus tikrai labai sunku. Ir galiausiai, ponė komisarė, E, kviečiau jau seniai e, e, spręsti problemą susijusiu su mokesčių priebėgomis. Dėkoju. Kolegė Jektama, kaip prašau. Propose... Aš ateityje siūlyčiau paskirti dalį tikslę laiko ekonomikos dalykams nagrinėti. Mes turime vyriausiai įgaliotinį užsienio reikalams. Galbūt galėtume turėti panašų įgaliotinį ekonomikos reikalams spręsti. Galbūt suderinti galėtume ir abu tos postus ateityje. Tai štai. Gaila, kad kol kas negalime vieningai kalbėti G20 susitikimuose. Europos Sąjunga padeda Prancūzijai, Sarkozy ir daugelį kitų. Ateityje ES turėtų turėti vieną vietą ten, vieną žmogų siūsti į didžiojo dvidešimtuko susitikimą ir turėtume visi savo poziciją reikšti vieningai per tą atstovačių. Ja, Mr. Rein. Pone Rena, vakar vakare tikrai kentėjau kartu su jumis per spaidos konferenciją kai jums teko pristatyti šį susitarimą, kuris rėmėsi ne vien tik jūsų pasiūlymais, tai manau, kad po to, ką mes išmokėme iš priežiūros paketo, tai matome, kad komisija ir parlamentas gali bendradarbiauti ir tokiu būdu pasiekti gerus rezultatų. Būtent, manau, taip ir turime elgtis. Jeigu pažvelgsime į deficito įsiskolimo procedūras, o taip pat ir jūsų pasiūlymus dėl makroekonominio disbalanso. Mano manimu, norint pasiekti gerą susitarimą, labai svarbu, kad tos šalis, kurios turi deficitą ir tos, kurios turi perviršį, turėtų prisidėti tam, kad euras e, vėl taptų stipriu. Na ir dauguma šiame parlamente tikrai palaikys jūsų pasiūlymus. Dėkoju. Ponas Portas. Ačiū pirmininkė, kadangi Vokietijos, Prancūzijos, e, kaip sakant, valdymas dar neįsigalėjo, aš norėčiau užduoti klausimą komisijai ir tarybai. Indėlių su tam tikrom palūkonom mintis. Kokia priežastis verčia didinti deficitą E, dėti deficitą dar prie deficito, kad didėtų deficitas. Kokia čia logika? Kitas klausimas. Kokia yra galimybė apskritai nutraukti struktūrinių fondų veiklą? Vienintelė, vienintelis padarinys, kuri tai, kuri, kuris, na, taip sakant, iš to išplauktų, tai kad vidutiniai ir ilgalaikiai perspektyvai padidėtų e, palūkanų normos ir dar didėtų deficitas. Taigi, aš manau, kad reikėtų galbūt veikti prieš priemonių prieš e, kvailumą ir prieš aroganciją, o ne to, ko jūs siūlote. Ponas Bronks. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes girdėjome žadant ekonomikos augimą, tačiau matome, kad vyksta, tas vyksta ne taip, tiesiog prarandamos darbo vietos, mūsų šalis ekonomika žlunga. Tiesiog žemėja mūsų darbuotojų gyvenimo standartai. Mes tuo būdu stengiamės apsaugoti savo šalių ekonomiką, stengiamės apsaugoti savo įmonės. Jūs kalbate apie ekonominę valdyseną ES, bet juk labai skirtingos yra mūsų valstybės narės. Tačiau ir galim iš anksto aišku, kad 27 valstybėms netiks vienas ekonomikos receptas. E, manyčiau, kad ekonominė krizė parodė, kaip veikia bankai. E, vyriausybės šoko gelbėti bankų. Mums reikia kredito veiklos, nes tai yra pajamų šaltinis bankams, o bankams buvo pasakyta nedirbti taip, kaip jie nori, o laikytis kažkokiu irgi primestų receptų. Nežinau, tai yra pats geriausias kelias. Ačiū, pane pirmininkė. Kolega Kozlovski. Kozlovski, are you here? Ar jūs esate salėje, ponė Kozlovski? Ne. Regis taip, taip, taip. Mr. Kozlovski, one minute. Take the floor, lose. Minutė. Pone Kozlovski, arba kalbėsite, arba perduosim žodį kitim. Aš vis tempavavėm. Aš jau pasisakiau. Nežinau. Ar jūs girdėjote, kad aš daviau jums žodį? <laughs> Jeszcze raz mówię, ja na Dar kartą. Aš jau turėjau galimybę pasisakyti, ponė Pirinkė. Aš jau pasisakiau. Aš jau pasisakiau, vykstant spontaniškų pasakymų procedūrai. Well, uh, Na kągi, kolega Mešoros tada pasisakys. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Ekonominė ir socialinė krizė ir visos iš to kilančios problemos yra didžiulės. Mums kilo didelių sunkumų susijusių su finansiniu reguliavimu ir e, taip pat kilo sunkumų vertinant skirtingas valstybių narių e, pozicijas. Mano sudaro įspūdis, kad ES veikia kiek pavėluotai. Valstybių narių teikiami atsakymai į krizį ne visi buvo tinkami. Turime stengtis ateitie, kad būtų pasitelkiami reikiami mechanizmai, kad pasiektume reikiamo saugumo lygio, yra būtina, kad ES galėtų remtis pirmiausia savo jėgomis. Aš manau, kad yra būtina E, suteikti daugiau galimų su specialiai komisijai, mūsų susidarėm komitetui, nes krizė juk nesibaigė. Valstybės narės turi harmonizuoti savo išlaidų politiką ir taip pat turime atsižvelgti į vidaus rinkos plėtojimą tolesnį. 2020, 2020 metų horizontas yra labai svarbus užimtumo plėtojimui, ekonomikos vystimui. Labai svarbu vaidmenį čia vaidins e, mažos ir vidutinės įmonės ir likęs, likusi ekonomikos struktūra. Ačiū. Uh, Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όντως σε ένα... Pone pirmininkė, ES atsidūrė kryškelėje Tarptautinė ekonominė ir finansinė krizė palėti energijos tiekimo sektorių, dėl to didėja skurdas ir iš tikrųjų labai svarbu imtis priemonių prieš visus šios fenomenus. Mums reikia daugiau bendrijos, daugiau solidarumo, daugiau koordinavimo tam, kad būtų užtikrintas ekonomikos atsigaivinimas. Europos Sąjunga ragina komisiją pasirūpinti, kad turėtume daugiau ES, o ne priešingai, kad tokiu būdu pasiremtas smulkus ir vidinis verslas, aug, ekonominis augimas, darbo vietų kūrimas ir užtikrintas ekonominis auginimas svarbiose sektoriuose. Tikrai turime pasirūpinti, kad e, formuotume tokią ekonominę, finansinę ir socialinę politiką, kuri e, leistų mums ES sukurti tinkamus, e, tinkamą ekonominę valdyseną turėti daugiau išteklių. Labai svarbu, kad Europos parlamentas turi galimybę e, pasisakyti dėl šių klausimų, konkrečiai dėl iššūkių, su kuriais susiduria Europos Sąjunga. Ponas Lamberts, vienamte. Aš norėčiau tik pagrįžti tris tokius trūkumus, deficitus, kuri, kur, kuris, mano manimu, čia turi būti iškeltas. Visų pirma, deficitas tai yra tasai. Ta, biudžeto ta drausmė yra per daug lanksti dėl investicijų, o labai griežta dėl paties biudžeto. O reikia būtent, kad disciplina, ta drausmė būtų stipri abiem atvejais, nes kitaip net kursime ekonominės veiklos. Antras deficitas Akivaizdu, kad jei labai, do, labai rūpinsimės to, kad kontroliuotumėm išlaidas, tai reikia užtikrinti ir būtinas įplaukas. Aš tai dažnai pabrėžiau. Negalima koordin, turėti tinkamos biudžeto koordinacijos, jeigu nekoordinuosime mokestinio lygio. Taigi tai antrasis deficitas. O trečias - tai, ką mes laikome def, demogra, demografiniu, def, demokratiniu deficitu. Dėl tos da, task force E, jos manimų, man atrodo, parlamentas visai neegzistuoja ir man atrodo, tai neprimtimas dalykas. Ačiū. Κυρία Λεγκρίπ, για ένα λεπτό. Πονιά Λεγκρίπ, ένα μήνυμα. Merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip rengiamasi G20. Viską jau beveik kalbėtai pasakė apie Europos valdymą. Uh, apie tai, kaip reikia sustiprinti ekonominį valdymą Europos, kaip sustiprinti reikia stabilumo augimo paktą ir geriau į tai įtraukti parlamentą ir nacionalinius parlamentus visą procesą. O aš trumpai norėčiau pakalbėti apie iššūkius, kurie iškyla mūsų tautoms ir G20 nariams ir kuriuos reikia nagrinėti per ateinančius G20 sustinkimus. Visų pirma, tai valiutų karo iššūkis ir e, p, e, žaliavų kainų e, E, nepastovumas. Tai yra tikra grėsmė pasauliniam augimui ir tikrai sukuria didžiulį disbalansą mūsų planetoje. Ir reikia, kad ES pajėgtų priimti bendrą poziciją ir susikurti priemonės, leidžiančias kalbėti per ateinantį G20 e, Seule ir kitose susitikimuose vienu balsu. Ačiū. Į kirją Liuhan, Jan Lepto. Domnule președinte, stimați colegi, se pare că efectele crizei. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos, regis krizės efektas tebe jaučiamas. Norėčiau priminti, kokį svarbų vaidmenį čia turi suvaidinti sanglaudos politika. Norėčiau kalbėti apie ekonominę sanglaudą taip pat. Tuo pat metu norėčiau pridurti, kad ši politika yra būtina sąlyga Tai yra esminis ekonomikos gaivinimo plano elementas. Jis gali atnešti taip trokštamą pridėtinę vertę. Svarbu paremti ekonomikos augimo pastangas ir taip pat solidarumo elementos, kuris yra būtinas. Manau, kad svarbu investuoti į infrastruktūrą, ar tai būtų komunikacijos, transportas ar kita infrastruktūra. Mums reikia reikšmingų investicijų. Turime pasitelkti visus finansavimo šaltinius, turime pasitelkti privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystę, kol kas tie instrumentai nėra pakankamai naudojami. Dėkui. Pone Dati, minutė. Ačiū, pone pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą Fejo už parengtą pranešimą ir už tos ambicingus siūlymus, kurie ten išdėstyti. Visą tai rodo, kad Europos parlamentas aktyviai dalyvauja diskusijoje nulemsiečio ES ateitį. Tuo belieka tik pasidžiaugti. Graikijos krizė parodė, kas trukdo užtikrinti tinkamą ES ekonominę valdyseną. Čia norėčiau pasakyti, kaip ir kolega, reikia įsteigti ekonominės valdysenos mechanizmą ir problemą turime spręsti iš esmės. Aš manau, kad būtina stiprinti augimo ir stabilumo paktą ir stiprinti sankcijas. Tai yra būtinas dalykas, jeigu norime, kad e, esamos situacijos e, sanavimas būtų veiksmingas. Mes tiesiog neturime pasirinkimo ir galimybių elgtis kitaip. Ačiū. Kevičiūtė. Ne, Blinkevičiūtė, prašau finansų ekonominė ir socialinė krizė palietė kiekvieną europos gyventoją padidino socialinę nelygybę pagilino skurdą. deja bet sunkmetis dar labiau išryškino tai kas yra svarbu kad įvairūs nacionaliniai ekonomikos atkūrimo planai buvo per mažai veiksmingi ir per silpnai koordinuojami. be to kai kurios valstybės narės iš tikrųjų net neturėjo galimybės sukurti tikrų nacionalinių ekonomikos atkūrimo planų apimančių augimo ir užimtumo skatinimo priemones nes jos per sunkmetį tik dar labiau sumažino viešąsias išlaidas padidino mokesčius siekiant sumažinti valstybės skolas. deja bet kai kuriose valstybėse narėse tai daroma paprastų žmonių sąskaita. norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai kad per krizę labai išryškėjo socialinė nelygybė tarp skirtingų visuomenės grupių pavyzdžiui moterims kyla žymiai didesnė grėsmė atsidurti už visiško skurdo ribos nei vyrams. taigi dabar e, europos sąjunga turi išmokti šios krizės pamoką ir koordinuodama bendrą darbą su valstybėmis narėmis turi įgyvendinti savo priimtas iniciatyvas visose srityse. Ponas Belt, vieną minutę. Na, Na, dabar, kai šiek tiek reglamentavome biržą monopolį, tai dabar susidurime su valiutų silpnėjimo problema. Na, Europoje žiūrima e, kritiškai į nu, devizų nuvertinimą ir tai primet, sukelia problemas. JAF nori sumažinti uh, skolas, japonai nori maž... stiprinti ekonominį augimą, kinai nori didinti eksportą ir šie kitų ekonominių kažkaip stiprių valstybių interesai kenkia Europai ir aš manau, kad e, didžiame 20-ukė turime tai kalbėti. E, pasaulinės rinkos užtvindomas pigiais Kinijos produktais, taip pat atsitinka dėl to, jeigu valiuta E, yra dirbtinai laikoma nuvertinta ir aš manau, kad tai tikrai problema. Na ir aišku, dabar galbūt tikrai reikia didžiojo 20-ko kontekste kalbėti ir apie finansinių sandorių apmokestinimą. Kągi, kolegos, baigėme diskusijas ir dabar žodis ponė Biras, dvi minutės. Merci, euh, Ačiū ponas pirmininkė, ačiū kolegoms už. Uh jų paramą ir indėlį. Aš norėjau tiesiog reaguoti į porą tokių pasisakymų. Aš manau, kad tai, kas pasakyta, labai svarbu. Kuomet mes ruošiamės per reformuoti sanglaudos politiką, mes turime apžiūrėti, ją įvertinti, pažiūrėti, kiek padaryta per praėjusius metus, kokie iššūkiai kyla dėl tų vidinių tokių pusiausvėros trūkumų, ką galima pataisyti. Na ir tos išvados jas reikia padaryti objektyviai, kad galėtumėm pasimokyti ateičiai. Labai daug kolegų, aš jiems noriu padėkoti, kalbėjo apie ES atstovavimo klausimą ir pasaulinį valdymą. Tai tikrai strateginis klausimas ES ir dar kartelį turint galvoje tai, kad tikrai kyla faktiškai didžiulis to valiutų karo pavojus. Mes turime teisę ir pareigą suvienyti europiečių balsą tiek viduje sąjungos, tiek išorėje. Nes turime išorėje rodytis, būtent atstovaudami sąjungą vieningi. Ir tai, ką pasakė ponas Robert Devors. Taip, G20 nėra tas, ta išeitis, kurios mes siekiame mm, bet kokią kainą e, siekdami to pasaulinio valdymo. Ne. Tačiau Atsiliepdama į vakar pasakytus jungtinių tautų sekretoriaus darbus, juk e, ir jungtinės tautos reformuoja savo valdymą ir būtent reformuodami valdymą mes rasime ateities tą kelią. Na ir ponas pirmininkė, užbaigsiu pasakydama, e, reaguodama į pono Lambert žodžius apie e, viešasias investicijas. Mes savo pranešime skatiname, kad komisija kasmet analizuotų investicijų viešųjų ir privačių investicijų poreikį ir kad mes turėtumėm tą tokį lapą, sąrašą, lentelę, kur matytumėm, kokie yra ilgalaikio, ilgalaikio investicijų poreikiai, kad turėtumėm strategiją, kuri būtų pagrista tvarumu mūsų programavimu ir mūsų vizijų tvarumu ir kad tai atitiktų visos Europos vertybės. Ačiū. O Kirijus Fejo, jie dvi lepta. Ponas Fejo, dvi minutės. Senor prezident. Pone pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį. Už indėlį šiuose diskusijose. Manau, kad dabar atėjo laikas pereiti nuo žodžių prie darbų. Nuo dabar ir po balsavimo, ir tikiuosi, kad jis bus pozityvus, Europos parlamentas bus pareiškęs savo poziciją. Poziciją dėl ekonominės valdysenos. Pasisakom už daugiau skaidrumo, už daugiau europinės dvasios ir daugiau viešumo. Europos parlamentas pasisakys už ekonominę valdyseną 27 valstybėms narėms siekiant ekonomikos augimo. Bus apimtos visos valstybės, bus daugiau e, remiamas ekonominės ir pinigų sąjungos principais. Būsime solidarasni, labiau pasirengę tremti krizės padarinius. Europos parlamentas nori visų Europos sąjungos kuris ES galbūt yra skirtingų vienetų darinys, tačiau norime, kad tas darinys būtų vieningas. Komisija, taryba ir parlamentas, manau, tinkamai atsižvelgs į tai. Ekonominė, be ekonominės valdysenos ES nėra tikra ES, tai tiesiog chimera. Tiesiog manyčiau, kad turime institucionalizuoti šį reiškinį. ES turėtų būti piliečių Europa. Norėčiau pabrėžti esminį vaidmenį, kuris teks nacionaliniams parlamentams šiuo klausimu. Jie turės turėti savo viziją į makroekonominę priežiūrą. Jie turės tarti savo žodį dėl 2020 metų strategijos. Europos parlamentas turi atidžiai nagrinėti augimo ir stabilumo pakto stiprinimo klausimą. Buvo pateikti pasiūlymai, kurie skiriasi nuo kitų institucijų požiūrių. Ir norėčiau užbaigti, ponė pirmininkė, pasakydamas, kad atėjo laikas veikti vieningai ir atėjo laikas diskutuoti dėl tų pasiūlymų, kuriuos turime ant savo stalo. Ačiū. Dabar suteiksiu komisijos vardu žodį ponui Renui penkias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams ponui Neiberės ir ponui Fejo, gerbėmiems parlamento nariams, už tikrai e, puikias diskusijas, esminės diskusijas. Labai vertinu tai, jog e, diskusijų pasisakymų metu e, buvo išryškinti svarbiausi klausimai kelios pastabų ir bandysiu sureaguoti į tai, kas šiandien buvo pasakyta. Na ir taip pat apžvelgsiu ir tarptautinę padėtį. E, pasaulio ekonomikoje e, krizis atsiranda dėl disbalanso ir tai iškelia grėsmę augimui ir darbo vietoms. Todėl labai svarbu, kad didžiojo 20-ko kontekstme, o pirmiausia e, ministro lygių šią savaitę ir viršūnės tikme po dvi savaičių, būtų e, kalbama apie tarptautinę sudarintą politiką tam, kad būtų atgaivintas pasaulinis augimas ir visos šalis turėtų prisidėti prie to balanso atkūrimo. Na, e, ta, na, tos, kurios yra perviršis, turi stiprinti paklausą viduje, o tos, kurios turi įsiskolimą, turi skatinti eksportą. Na ir tai susijęs su milijonais darbo vietų tiek pasaulyje, tiek ir Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga siekia, kad būtų skurta stipri ir stabili tarptautinė finansų sistema. Ir valiutos keitimo kursai turėtų atspindėti ekonomikos poreikius. Tai yra vienas iš pagrindinių didžiojo dvidešimtuko tikslų, tai yra atkurti pasaulinio augimo balansą ir tokiu būdu užtikrinti tvarų ekonomos augimą ir darbo vietų kūrimą. Dėl tos pačios priežasties labai svarbu, kad ES reformuotų savo ekonomikos valdymą ir jį sustiprintų. Uh, ponios Beres ir ponofeo pranešimuose yra svarbių elementų, kurie yra svarbus indėlis į šias diskusijas, o komisija savo rengia, ruoštoje rengia tiesiekros pasiūlymus ir jeigu jie bus patvirtinti, tai aš manau, kad tokiu būdu bus prisidėta prie to, jog ekonomikos e, ir pinigų sąjunga tinkamai veiktų. Yra tam tikrų klausimų dėl to, kaip komisija žiūri į finansinių institucijų apmokestinimą. Na, su pirmininku Barosu aptariau šį klausimą ir tikrai manau, kad šiame kontekste būtų svarbu patikslinti mūsų poziciją, nes e, galbūt e, dar yra neiškumo ir e, painiavos, kas paaiškėjo iš pasisakymų. Taigi, manau, kad reikia iš esmės reformuoti mūsų pačių finansinės sistemas ir reikia išlaikyti šį pagreitį ir didžiojo 20-ko kontekste. Komisija yra suformulavusi pasiūlymą pirmiausia dėl stabilumo e, mokesčio ar banko apmokestinimo ir tokiu būdu e, privatus bankų ir finansų sektorius e, prisidės prie e, krizės su kartu kaštų padengimo, o taip pat tokiu būdu bus pris, galbūt padės išvengti tai būsimų krizių. Taigi šis pasiūlymas suformuotas ir tikiuosi, kad jis bus gyvendintas. Antra, komisija norėtų, kad finansų sektorius prisidėtų prie krizės kaštų padengimo ir būtent todėl ES, o konkrečiai komisija, e, daro spaudimą tam, kad pasaulinių lygių būtų įvestas finansinių sandorių apmokestinimas. Na ir trečias dalykas. Komisija yra pasiūlysi vieną mm, pasiūlymą dėl nuosavų ES išteklių. Ir pavyzdžiui, finansų sektorius ES lygių galėtų čia daryti atitinkamą indėlį, pavyzdžiui, finansinių sandorų apmokestinimas. Taigi mes siūlome banko apmokestinimą ar stabilumo mokestį. Na, taip pat siūloma finansinių veiksmų mokestį, tai būtų indėlis į nuosavus išteklius. Na ir mes toliau dalysime spaudimą, kad ir pasauliniu lygiu būtų įvestas finansinių sandorių apmokestinimas. Pono Fejo pranešime suformuoluotas pasiūlymas dėl Europos e, stebėsinos fondo steigimo. Komisija teigiamai žiūri į tokio nuolatinio krizių prevencijos ir krizių veikimo mechanizmo sukūrimą. Ir čia reikėtų atsižvelgti į du dalykus, dvi dimencijas, du elementus. Tai yra tiek krizių prevencija, tai čia turėtų būti vienas iš prioritetų, o taip pat ir krizių įveikimas, nes geriau pirmą apsisaugoti, negu kad pato gailėtis. Na, kai dėl krizės įveikimo, tai dar gegužės mėnesį mes labai aiškiai pasakėme, kad e, tinkamas euro zonos krizės valdymo mechanizmas yra svarbus, tam reikalingas tinkamas e, pagrindas ir todėl komisija e, ketina laiku suformuoluoti pasiūlymą dėl krizės valdymo mechanizmo. Na, o žvelgiant į ateitį, tai labai svarbu, kad būtų derinamas krizių prevencijos ir krizių veikimo priemonės. Ir aišku, čia reikėtų nustatyti griežtas sąlygas ir tvarką. Toks nuolatinis mechanizmas e, sumažintų neatsakingą bankininkų elgesį, o taip pat e, skatintų valstybės narės formuluoti atsakingą fiskalinę politiką bei paskatintų investuotojus vadovautis atsakingą skolinimo praktiką. Ponas Šmitas pasiūlė pakeitimą dėl uh, E, savanoriško ne eurozonos valstybių narių dalyvavimo atitinkamose režimuose. Pirmame etape mes siūlome režimą eurozonos valstybėms narėms, antrame etape siūlome atitinkamą režimą visoms 27 valstybėms narėms. Na ir komisija palaiko e, šį, šį pasiūlymą, kuriuo siūloma E, ne eurozonos valstybėms narėms savanoriškai dalyvauti sankcijų režime. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, manau, kad e, galime pasidžiaugti gerą pažangą, kurią padarė ir mūsų darbo grupė. Ir komisijos iniciatyvos dėl geresnės ekonomikos valdysenos yra taip pat teigiamai vertinamos. na, daromas, e, susitelkiama į e, prevenciją, finansinį stabilumą. Pirmininkas nutraukė e, komisijos pirmininką. Taip pat svarbu disbalanso išlyginimas. Pirmininkas nutraukė komisijos, komisarą, kolegos. Turiu kiekvieną sėkio pakartoti, tai iš tikrųjų labai svarbios diskusijos, todėl prašau atsisėsti savo vietas tyliai ir nediskutuoti. O ponia komisarė, gal galėtumėte kiek sparčiau užbaigti savo pasisakymą, nes turime perėti prie kito darbo atrakės punkto. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Na, esu gan įpratęs prie tokių situacijų, tačiau dėkuoju už jūsų pagalbą ir dabar perėsiu prie savo išvadų. Na ir net jeigu sutampa požiūriai į komisijos pasiūlymus suformuotus darbo grupėje, specialiai darbo grupėje, tačiau tenka pripažinti, kad teisėkoros procesas dar tik prasideda. Esame tik pačioje pradžioje kelio. Baigėme tokį pasirašymo etapą, o dabar prasidės tikrasis teisėkuros procesas. O Europos parlamentas kaip uh, E, teisėkuros institucija taip pat suvaidins svarbu, svarų vaidmenį. Šiame procese norime su jumis bendradarbiauti, raginame komite, e, komis, e, atsiprašau, tarybą ir parlamentą iki kitų metų vasaros priimti sprendimus dėl teisėkuros pasiūlymų tam, kad iki 2012 metų būtume sukūrę ekonomikos valdymo mechanizmą ir tokiu būdu galėsime imtis veiksmingų priemonių. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, na, tai nulems, ar bus tikima Europos Sąjunga. Tas ekonomikos valdymas tikrai labai svarbus dalykas ir čia aš manau, kad reikia vadovautis bendrijos metodu, kuris leidžia ES pasiekti rezultatų. Labai įsiklausiau jūsų pasisakymus diskusijų metu, labai uh, vertinu jūsų darbą komitetus, vertinu pono Daulo, uh, Ferhofšteto, Konvendito, pono Šulco pasisakymus. Na, gal aš ir nepasižymiu tokiu retorikos menu, menu kaip ir tie kol, minėtų kolegos, tačiau kaip ten bebūtų, uh, dar sėki parodėme visi iš vien, kad bendrijos metodas duoda rezultatų ir dabar tenka užduotis sukurti naują ekonomikos valdymo sistemą. Taigi, papildykime pinigų sąjungą stiprią veikiančią ekonominę sąjungą tam, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga, sąjunga iš tikrųjų pasitvirtintų Dėkoju tarybos vardu, ponas Čestelis. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti tarybos vardu abiems pranešėjams, ponė Bereš ir ponui Fejo. Tie pranešimai rodo, kad Europos parlamentas įsitraukė svarsydamas tokį svarbų klausimą. Norėčiau taip pat pasakyti, kad kviečiu Europos parlamentą kuo greičiau analizuoti E, remiantis bendro sprendimų prieimimo principų visas iniciatyvas susijusias su ekonomikos valdysena. Analizuokite komisijos pateiktas iniciatyvas, tai mums padės kurti ekonomikos valdyseną ES, bendrą ekonomikos valdyseną. Aš manau, kad taryba yra pasirengusi ir yra parlamento paslaugoms, mes pasirengę dirbti kartu tos valdysenos teikimo labui dėkojom. To πολύ συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα... Dėkoju. Baldu, balsuosime netrukus. O paskui perėsime prie iškilmingo posėdžio.